All right, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Welcome to our foreign... Labadiena, ponės, ponės ir ponai, susirinkus į uh, Užsienio reikalų komiteto posėdį. Turime pradėti trečio, 15 minučių vėlavome. Pirmas darbo atvarkės punktas, darbo atvarkės tvirtinimas tai ir priminsiu, kad šeštas punktas dėl būsimos daugiametės finansavimo programos bus pakeistas penktų punktų dėl Sirijos. Jeigu niekas neprieštaraus, laikykime darbo atvarkę pakeis, patvirtintas su minėtais pakeitimais. Toliau antras punktas, pirmininko pranešimai, rengiant darbo atvekę tokių pranešimų nebuvo. Jeigu jūs neturite kažkokių pranešimų, pereikime prie trečio punkto, posėdžių protokolų tvirtinimas, taigi patvirsime 17 metų rugsėjo 14 dienos protokolą. Jeigu pastabų nėra, jis patvirtintas. Ketvirtas punktas - informacinis pranešimas apie AFET ir DROITS komitetų komandiruotę Junktinių tautų generalinė asamblėje spalio 31-31 dienomis šiais metais ir AFET ir sėdė komitetų komandiruotę į Vašingtoną ir Norfolką šiuo metu spalio 30-30 lapkričio 3 dienos. Taigi e, į Jungtinių tautų generalinę asamblėją misija buvo rengime kaip visuomet su, um, um, su, su, su AFCD ir kaip visuomet kalbėjome apie taikos užtikrinimą, klimatą kaitą ir susitikome su, su generaliniu sekretoriumi Antonijo Gutierrez, naujų generalinės asamblės pirmininku Miroslavu Lašjaku, o taip pat ir jungtinių tautų taukos palaikymo operacijos programų vadovais. Taigi mes Na ir mes nurodėme, kad ES pilnai palaiko Antonio Gutieras vykdomas jungtinių tautų e, reformas tam, kad ši būtų tvirtesnė. Taip pat palaikome ir jungtinių tautų ypatingą vaidmenį užtikinant universalias vertybės ir tvarką. Taip pat mes pakvietėme naująjį generalinės asamblėjos pirmininką, poną Lasjaką, atvykti į AFIT posėdį, kada nors per pirmą 16 metų pusmetį. Taip pat mes apsilankėme Vašingtonė ir Norfolke, kalbėjome apie um, alijanso vadovybės pakeitimus, o taip pat ir ES NATO sustikimus. Apsilankėme ir JAV E, jūrų pajėgų e, bazę Norfolke. Taip pat Vašingtonė, be kita ko, natūraliai kalbėjome apie RAM, po to, kai buvo nesiniai patvirtinta JCPUA, o taip pat kalbėjome apie ES ir JAV santykius. Taip pat susitikome ir su Pentagono, Nacionalinės saugumo tarybos ir valstybės departamento e, atstovais ir kalbėjome apie bendradarbiavimą transatlantinio saugumo srityje bei vakarų Balkanuose. Štai e, e, tokia trumpa mano vizitų New Yorką ir Norfolką apžvalga. Ir dabar suteiksiu žodį kai kuriems šios misijos dalyviams. Pirmiausia, ponas e, Kalzieri, vicepirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pritariu jog be kita ko šių vizitų metu ir Druat e, pakomitečio e, atstovai dalyvavo labai svarbiuose susitikimuose, buvo galima aptarti labai platų temų spektrą, pradedant žmogus teisėmis ir baigiant migraciją, kaip ir jūs, pane pirmininkė, minėjote, noriu pabrėžti, jog daugumo susitikimų metu daugiausia dėmesio buvo skiriama jungtinių tautų reformams dėmesio, o taip pat ir jungtinių tautų vidiniai organizacijai ir esminiam jos pokyčiams, kurių tikslas užtikrinti um, matomesnę jungtinių tautų politiką kuri be kita ko padėtų įveikti nepasitikėjimo jungtinės tautomis krizę. Be to įvyko dar vienas labai svarbus susitikimas e, su jungtinių tautų žmogaus teisų organo atstovais ir manau, kad būtent į šią temą reikėtų susitelkti ir atkreipti dėmesį į kai kuriuos elementus. Diskusijų metu išriškėjo, jog UNO, ja, jungtinių tautų veikla susitelkė į tris rytis - Vystim, vystimasis, žmogaus teisės ir. M, mm, taikos palaikymas ir saugumas. Taigi e, visų šių trijų klausimų kontekste buvo klausima, kiek trečiam ramščiui, trečiai skiri, e, sričiai skiriama lėšų, mums buvo atsakyta 3 procentai. Taigi ši sritis, lyginant su labai visapusiška jungtinių tautų veikla, šis sritis yra labai siaura. Taigi, mm, suvokime, kad reikia daugiau investuoti šią sritį ir sutarėme, kad kiekvienais metais reikėtų nustatyti mūsų druat komiteto pakomitečio protokolą ir taip pat jį tvirtinti kartu su e, atitinkamu jungtinių tautų organu ir ši protokolo mintis yra svarbi, nes jis galėtų tapti priemonę, kuri leistų padėti pamatus pasauliniai busimai žmogaus teisų darbo atvarkiai. Na ir manau, kad įneždami savo indėlį galėtume užtikrinti ir europinį požiūrį šį klausimą. Beje, noriu pasidžiaugti tuo, kad vizito metu Druat ir Afet puikiai bendradarbiavo, tai aišku labai svarbu mūsų darbe. Dėkoju. Dabar bus pasisakoma frakcijų vardu ir pirmiausia, Mišelis Galeris, prašau. Dėkoju. Pirmininkas, pirmiausia, paprašyčiau pakomentuoti New Yorko, po to Vašingtono susitikimus. E, atsiprašau, taigi kas norėtų pakomentuoti New Yorką? Olgin, Olginai, prašau. Labai trumpai. Uh, Manau, kad mūsų susitikimas buvo labai konstruktyvus. Man ypatingai padarė įspūdį diskusijos su Jeffrey Feltmanu. Jis yra e, politinių klausimų mm, sekretorijos pavaduotojas. Palėtėme beveikusius klausimus, kuriuos aptėme ir mes čia savo tarpe. Afetė tai pradedant Ukrainą, Siriją, Libiją ir kiti klausimai mane nustebino e, štai kas, necituosiu, bet apibendrinant galiu pasakyti, jog jis e, į padėtį Libijoje žiūri optimistiškiau negu mes dėl Balkanų. Tai dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Jo manimo, šiame regione jos kelia didžiausias problemas, mes tam pritarėme. Taigi tikrai dar teks nemažai padirbėti ir dėl Ukrainos, ypač turint galvoje naujausias tendencijas, pavyzdžiui, dėl, turint galvoje Rusijos siūlymą įsileisti taikos palaikymo pajėgas, tačiau kol kas neaišku, kaip galiausiai bus nuspręsta dėl šio klausimo. Dėl Jemeno. Tai Tai yra dar vienas iš tų klausimų, kurį mes aptarėme. Man pasirodė įdomu tai, jog jo nuomonė Saudi Arabija domina galimybę užbaigti karą regione. Mes tam ženklų kol kas nematome, tačiau galbūt jis turi daugiau informacijos negu mes. Mm, štai Šie dalykai man pasirodė patys įdomiausi visose šiose diskusijose, ypač turint galvoje susitikimą su generaliniu sekretoriumi. Jūs, pirmininkė, atkreipėte dėmesį tai, jog jis ES vertina kaip vieną iš svarbiausių veiksnių šiame e, susiskaldžiusiame pasaulyje ir ES um, kaip ir yra svarbiausias stabilumo laidas. Tai aišku, mus um, uh, džiugina. Dėl Niorko Džiaulianinas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mm, galiu pratesti nuo tos vietos, kur pabaigė Oginas. Taigi susitikimo New York'e metu paaiškėjo, jog e, jungtinės tautos skiria ypatingą svarbą ES, ypač turint galvoje, kad e, naujoji JAF administracija mm, įnešė daug neaiškumų, mažinamas finansavimas, taigi jungtinėms tautoms reikalinga parama ir todėl e, jautėme dėkingumą dėl to, kad esame savotiškas ramstis, uola jūra, taip sakant. Taip pat teko konstatuoti, jog E, stiprėja Kinijos įtaka jungtinėse tautose ir, pavyzdžiui, jis, ji vis plačiau prisideda tiek prie taikos palaikymo misijų, tiek ir finansiškai. Tos tendencijos matyt ateitie tęsis. Taigi jungtinėms tautoms reikalingas ne vien tik parama, bet reikalingos ir reformos. Man nelabai sukrėtė vieną susitikimą su trimis asmenimis, kurie yra atsakingi už reformas. Ir uh, Kaip supratau, jungtinėse tautose tvyra nepasitikėjimas visais ligmenėmis, visas pusės, visi nepasitikė visais. Taigi jungtinės tautos nugrimzdo nepasitikėjimo e, liūną ir generalinis sekretorius kaip tik ir nori per savo siūlomas reformas įveikti e, šias bėdas. Mes linkime, aišku, jam daug sėkmės. Jis e, sakė, kad generalinė asamblėja jį turi paremti, nes, gen, nes jungtinėse tautose egzistuoja tam tikri blokai, kurie kurie faktiškai, kai kalba eina apie reformas, pakeitimus, yra visiškai susipykę. Na ir tikrai negaliu įsivaizduoti, kad toliau uh, jungtinės tautos galėtų tęsti kaip likščiol per ateinančius 50 metų, nes tiesiog uh, ims smukti. Taigi reikia naujų programų ir, pažiūrėjau, UNDP Achim Steineris kalbėjo taip pat apie naujas e, programas. Jis labai uh, dinamiškas, jį pažįstu dar iš UNEP, tai yra aplinkosaugos programų agentūros. Na ir jis papasako apie tai, kaip e, panaudojant nedidelės lėšas galima vis dėlto veiksmingai dirbti ir pasiekti rezultatų Afrikoje ir kitur. Uh, Na ir reikėtų šiame kontekste atsižvelgti štai, kad ne viską gali mm, padaryti jungtinės tautos ir jos galimybės vis mažė, todėl regioniniai subjektai turėtų daryti daug daugiau. Pavyzdžiui, Afrikai pietus nuo Saharos, pavyzdžiui, jungtinės ES ir Afrikos sąjunga turėtų nešti didesnį indėlį. Tik taip galima bus pasiekti apčiopiamų rezultatų. Beje, 2018 metai yra jungtinių tautų Europos metas. Dar niekuomet neturėjome e, penkių Europos šalių genera... saugumo taryboje, taip pat ir generalinis sekretorius Taigi, 18 metais turėtume ypatingą dėmesį skirti jungtinėms tautoms ir pagalvoti, kaip galėtume jas paremti tam, kad tai būtų sėkmingi jungtinių tautų veiklos metai. Dėkoju. Ar būtų daugiau pastabų dėl New Yorko? Helmut Scholz su New York. Okay, bet... Helmutas Šolcas, prašau, dėl New Yorko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai norėčiau padėkoti už kolegų suteikti trumpą informaciją. Aš manau, kad visgi svarbu, jog skirtume pakankamai dėmesio jungtinėms tautoms. Neturėjau galimybę šis iki vykti su delegacijas į šią misiją, todėl turiu papildomus e, klausimus, kuriuos galbūt galėtume aptarti diskusijų metu Jūs ką tik kalbėjote apie tai, jog būtina reformuoti e, jungtinės tautas, jų organizaciją, visi suvokime, kad jeigu nebus atliekama e, tarptautinės taisės reforma, tarptautinių veiksmų e, reforma, ateitie gali kiltų problemų formuojant politiką. Todėl kaip žinau, kad panašiai kaip ir kiti kolegos reikėtų pagalvoti, um, kaip mes, tarkim, ir savo ruoštų galėtume nešti indėlį, didindami samoningumą valstybės narėse ir taip prisidėti prie jungtinių tautų reformų, nes, kaip sakėte, jeigu jungtinės tautos nežengs į priekį, jos pradės atsilikti, žengs žingsnį atgal. Kitas dalykas tai yra migracijos problema, su kuria ypatingai skaudžiai susiduria Europos Sąjunga ir, e, kaip pavyzdžiui, tai vertina pokalbininkai New York'e. Ar yra daugiau um, klausimų pastabų dėl New Yorko? Uh, Jei ne, tuomet siūlau baigti šią diskusijų dalį dėl reformų ir mūsų pozicijos. Aišku, gaila, kad mūsų pranešėjo Andrėjo Kovačeviko nėra. Jis yra mūsų pranešėjas ir savo paskutinėme pranešime kartu su šešiliniais pranešėjais pateikė konkrečių pasiūlymų ir dėl jungtinių tautų reformos. Antras punktas - migracijos politika. Tai be abejo, beveik visų pokalbių metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas e, šiam klausimui. Jeigu būtų buvę kitaip, tai būtų net keistoka, ypatingai pokalbė su Ahamu. Mm, kuriame Džiaulenin, e, ypatingai po, to pokalbio metu, tai buvo aptarima. Dėl demokratizavimo. Taip, jungtinės tautos, aišku, daugiausiai dėmesio skiria šiuo metu pačios savo, Na ir e, reformos būtų vykdomas e, jungtinių tautų viduje ir aišku, tai dabar yra aktualiausias klausimas e, jungtinių tautų institucijoms. Kaip sakė Helmitas Šonsas, kadangi yra e, nauja dinamika iš išorės, tai atveria naujų galimybių. Na, aš kaip supratau, kad tikrai labai didelė užduotis yra reformuoti jungtinės tautas, didelis darbas, bet e, manau, kad pasaulio visuomenė, civilinė visuomenė, piliečiai, parlamentai turėtų skirti daugiau jungtinėms tautoms. Mes turim tik vienas jungtinės tautas, kitų neturime. Nors e, ši organizacija yra problemiška, turi bėdų, bet vis dėlto nėra kas ją pakeistų. Turim tik vienas jungtinės tautas ir manau, kad e, mes, ypač iš AFET pusės, o taip pat ir kiti parlamento komitetai, skiria pakankamai dėmesio uh, jungtinėms tautoms, tačiau turime tai, tas pastangas padidinti. Achim Steineris minėjo, kad e, bus žymimos 75-osios jungtinių tautų metinės po keturių metų ir Antonio Gantieriš bando vykdyti reformas ir jo vardas. Uh, E, priklausys nuo reformų sėkmės, o Helmut Šolks e, galbūt galės pasiūlyti antrąjį reformų paketą. Mm, pradžioje, pačia pradžioje minėjau, jog e, pakvietėme 72 e, generalinės asamblėjos e, vicepirmininką Miroslavą Lavčiką per pirmą 18 metų pusmetį į AFET komiteto posėdį ir, kaip sakė ir Džiau e, Leininas, turime ypatingas galimybės 18 metais, nes iš ES turėsime generalinės asamblėjos vicepirmininką, jungtinių tautų. Mm, vadovo taip pat penkias e, Europos valstybės, ES valstybės narės um, saugumo taryboje ir todėl galbūt tai yra puikia galimybė veiksmingai prisidėti prie reformų. Kolega, dėl. Mm, Pana Šoltas kalbėjo apie uh, pabėgėlius. Taip, nuolatos kalbėjome apie migraciją, apie pabėgėlius per, beveik per visus susitikimus ir ypatingai e, bendraujant su dabartiniu e, generalinės asamblėjos pirmininku, ypatingai daug skirime tam dėmesio ir buvo paminėta, kad e, mes būsime vertinami priklausomai nuo to, ar pavyks bent jau suvaldyti šią problemą, jau nešnekant apie jos galtinį išsprendimą. Bet aišku, tai yra tiesiog bandymas spręsti mus visus labai smarkiai liečiančią problemą. Jis minėjo, kad negalim sau leisti um, nieko ne, nelaimėti, nieko nepešti. Tai aš manau, visi dėl to uh, sutarėme. Tai dabar Vašingtono dalis, Michael Galer iš EPP. Dėkuoju. Taigi, žvelgiant atgal, apie šį vizitą galiu pasakyti štai ką. Kadangi nepavyko susi e, susitikti su vyriausiu vadovu, bet vis dėlto tai tikrai buvo labai konstruktyvus ir rezultatyvus susitikimas, vizitas ir aptariant beveik visas temas nustatėme, kad yra daug panašių nuomonių, pavyzdžiui, dėl Irano, pavyzdžiui, e, dėl visais lygmenimis kongrese, Pentagone, e, nacionalinės saugumo taryboje, vis, visuose pokalbiuose minėjome, kad tikimės, jog JAF laikysis su Iranu pasiekto sutarimo dėl e, brandolinės energetikos nenaudojimo. O dėl kitų klausimų, ar dėl žmogaus teisų padėties e, viduje, ar e, to, kad, dėl to, kas vyksta Jemene, tai aišku, tai yra kontroversiškas temos, taigi reikia kontrolę, reikia dialogo ir bendrai su JAV turime dėrėti su Iranu dėl šių temų. Na ir beje, susikome, aišku, ir su Republikonų e, partijos atstovas, jie nebuvo šimtų procentų prieš šį susitarimą, jie jį vertina kaip prastą, tačiau be kita ko nuskambėjo dar ir štai koks argumentas, kad geriau jau turėt šį susitarimą ir po to žiūrėti, kaip jo laikomasi. Man pasirodė gerai ir štai kas. Nuolat nus, nuskambėjo ta mintis, kad jeigu ES nori daugiau nuveikti kažko saugumo ir gynybos rytyje, tai JAV tam pritars. Aš tai vertinu kaip teigiamą rezultatą, nes pakankamai aiškiai nuskambėjo ta mintis, kad žengėme keliu, kuris sustiprintų ir Europos indėlį į NATO, o taip pat ir bendradarbiavimą. Beje, e, dėl Šiaurės Korejos tai susidarė įspūdis, kad JAV be abejo ypatinga dėmesį skiria diplomatiniam šios krizės sprendimui. Na ir mums buvo paaiškinta, kad nors ir JAV prezidentas labai aštriai komentuoja E, Šiaurės Korejos vadovo veiksmus, bet vis dėlto ieškoma ir diplomatinių būdų. Taigi, e, sutikimas Pentagone ir buvo uh, labai svarbus. Jie pasakė, kad mes esame tie, kurie mažiausiai nori karo su Šiaurės Koreja. Taigi, manau, jog uh, Pentagono požiūris yra labai konstruktyvus ir akivaizdu, jog jis teikia pirmenybę diplomatiniams šios krizės sprendimams tiek dėl tų trijų pagrindinių aptartų klausimų. Knut Fleckenstein. Pone pirmininkė, nenoriu kartoti to, ką sakė Mišelis Galeris, te galime tik viskam pritarti, Taip, e, buvo aptartas gan platus temų spektras, mm, ypatingai valstybės departamente, kalbėjome apie Persų įlankos regioną, Turkiją, e, masinio ginklo neplatimo, kovą su terorizmu ir manau, kad įvyko geras pasikeitikimas nuomonėmis ir kolegos iš JAF, ypatingai valstybės departamente buvo gerai pasiruošę. Antra, dėl Irano. Tai um, reikia konstatuoti štai ką. Mm, JAV daro įspūdis tai, jog darome, e, jog esame labai e, vieningi, nors kuris skiriasi nuomonės spektras parlamente, pradedant guo nuomonę ir baigiant mm, konservatorių nuomonę. Na ir taip, bet mes esame vieningi. Aišku, su Iranu yra nemažai problemų, jas reikia spręsti, bet pagrindinė mintis buvo tokias, kad nereikia uh, E, pakengti susitarimui su Iranu. Na, dėl republikonų e, esu kiek sutrikę. Jie yra trys būdais, kaip jie vertina ar atsako šį klausimą. Pirmas sako, prezidentas nenori šio susitarimo ir todėl mm, neaišku, ar galiausiai palaikysime šį susitarimą. Tačiau dauguma jų vis dėlto pasilaiko, laikosi tos pozicijos kaip ir mes, arba, kas aišku yra iliuzija, jie tikisi, kad e, per papildomus protokolus, per kažkokias naujas papildomas dėrybas galima būtų patobulinti senai susitarimą. Svarbu štai kas, kad niekas neužginčia to fakto, jog Iranas šimtų procentų įtikinančiai tenkina tuos reikalavimus, kurie numatyti e, sustarime. Ir pabaigai norėčiau padėkoti sekretariatui ir kitiems už organizaciją atsakingiams asmenims už puikų organizavimą. E, ypač sekretariatui, atsakingam kolegui, nes e, vizitas buvo puikus. Ir dar pabaigai atsargiai paliesiu E, vieną temą, kurią reikėtų galbūt kelti ir išplėsnime biure. Daug žmonių vyksta į JAV. Gerai, kad taip yra. Nes reikia palaikyti ryšius, daug ryšių, gerus ryšius, tačiau reikia atrasti būdą, kaip viską geriau derinti ir koordinuoti. Mūsų vizitas buvo gerai parengtas, naudingas ir jeigu uh, tas koordinavimas su pavien... atskirai vykstantimis asmenimis būtų buvęs geresnis, būtume galėję pasiekti daugiau. Taigi, todėl siūlyčiau kelti tą geresnio koordinavimosi klausimą išplėstinėme biure. Dėkoju. Dėkoju, kolegė Fleckensteinai. Atsižvelgsiu jūsų iškeltą siūlymą mm, aptarti, kaip e, parengti geriau tokius vizitus, ar būtų daugiau klausimų, atrodo, kad ne. Tiesiog dabar dar norėčiau informuoti komitetą apie tai, kad vakar turėjau galimybę susitikti su e, vyriausiaja užsienio politikos reikalų galiotinio Frederika Morgarinį. Susitikome e, ir aptar, kalbėjome telefonu, šią savaitę ji pati lankosi Vašingtonė, kalbėjome be kita ko apie Iraną, ji kalbėjo ir su White Penu, tai vice e, prezidentų ir man susidarė įspūdis, kad iš esmės amerikiečiai e, lab, buvo nusteikę teigiamai, suprato mūsų požiūrį ir e, nustebino, kad e, e parlamento fraktus laikosi vieningos nuomonės, pradedant ECR baigiant buvo e dėl šio klausimo, kas aišku yra retas dalykas. Ir dėl daugelio sričių Iraną lygiai taip pat kritiškai vertiname kaip ir JAV, e, bet tai jau yra UCPR sritis. Taigi, m, mm, savotiškai mūsų įdirbis, e, tikiuosi, pasitarnaus ir vyriausiai galiotiniai. Ar būtų daugiau klausimų oginai? Na, nenoriu, kad susidarytų įspūdis, jog esame nepatenkinti vizitu New Yorką. Niekas, aišku, to tiesiai šviesiai nevardėjo, todėl dabar norėčiau pasakyti, jog esame labai patenkinti pasiruošimu kelionė, jos organizavimu, tai kaip jai buvo vadovaujama. Dėkoju. Dėkoju už e, pagirą, perdusime sekretariatui ir manau, kad čia galime padaryti visų dalyvavusiųjų vardu. Jeigu daugiau pastabų nėra, todėl perikime prie šešto punkto, kuris yra pakilėtas į viršų, dabar jis yra penktasis darbo atvarkės punktas. E o dabar diskusija dėl AFETO nuomonės e, projekto, dėl e, parlamento pozicijai dėl daugiametės finansinės programos po 2020 metų rengimo. Aišku, labai svarbu, kad komitetas išdėstų savo poziciją dėl es išorės politikos, taip pat plėtros ir kaiminystės. Todėl norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui, ponui Panzerį. Grazie, grazie Presidente. Eh, Ačiū pirmininkė. Su šiuo nuomonės projektu užsienio reikalų komitetas turės galimybę pasakyti biudžeto komitetui, ką jis galvoja apie tai, kaip daugiametė finansinė programa turėtų atrodyti po 2020 metų. Aišku, kol kas yra labai daug netikrumo, aišku, e, galvojant apie tą laikotarpį, sunku yra pasakyti, su kokiais iššūkiais ES susidurs tuo laikotarpiu po 2020 metų. Aišku, galime tik tikėtis, kad mm, tai, kas yra Romos deklaracijoje, vis dar išliks e, svarbu Europoje, ES. Iš tikrųjų, Mm, kas ten yra pasakyta Romos deklaracijoje, kad e, reikia būti, sprendžiant didelius e, klausimus, reikia didelių sprendimų. Ir aš manau, kad iš tikrųjų e, būtent išorės veiksmam reikalingas tinkamas biudžetas ir bendra užsienio mm, gynybos politika turi būti bendra ES politika. Žmogaus teisų gynimas, įstatymo viršenybės principas. Uh, tokie dalykai kaip e, saugumo grėsmės, e, konfliktai, gaivalinės nelaimės, klimato kaita, aišku, nepamirštant ir migracinių visų, visų iššūkių, su kuriais mes susidurėjome, bus labai aktualu. Aišku, mums reikia daugiau lankstumo, padidinto lankstumo, kad būtų galima mobilizuoti papildomas lėšas, sureaguojant į mm, nenumatytas, netikėtas situacijas. Uh, Aišku, reikia galvoti apie ilgalaikės politikos tikslus, apie tai, kad lėšos bus paimamos galbūt iš kitų sričių. Toliau dėl patikos fondų irgi. Mm, mes turime, aišku, čia vieną su Afrika, kitą turime sutarimą su Turkija ir šie fondai vėlgi neturėtų būti. Mm, finansuojami atimant lėšas iš kitų veiksmų sričių. Reikia, aišku, nepamiršti ir Europos parlamento mm, priežiūros ir kontrolės. Aišku, kadangi čia um, mm, teksto uh, apimtis yra ribota, tai negalėjau visko sudėti, tačiau uh, iki uh, lapkričio 31.11 val. aš dar lauksiu kitų frakcijų pakeitimų. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Panzeri. Dabar šešėlinių pranešėjų komentarai. Krišianas Prieda negali dalyvauti posėdėje ir manęs ryte paprašė perskaityti jo pareiškimą. Mielai tai padarysiu. Taigi, Krišian Prieda rašo. Norėčiau visų pirma apgailę stauti dėl to, kad negaliu dalyvauti pirmose diskusijose dėl DFP, kadangi, manau, labai svarbus klausimas, nes mes turime išsakyti savo poziciją dėl artėjančių dėrybų, nes pamatėme DFP mm, trūkumus per, arti, per, per paskutinius metus ir akivaizdu, kad dėl įvairių krizių, su kuriamis buvome susidūrę, nėra pakankamai skiriama lėšų ir todėl reikia 14-20 metų daugiametį finansinėje programoje ir todėl numatyti mechanizmai nėra pakankamai lankstus. Tai e, per savo nuomonę mes turime pasiūsti štai tokią pagrindinę žinią ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų pranešės panas Panzerį laikosi tokios pačios pozicijos. Mes negalime e, teikti, kad mes tengiamės įveikti krizės ir konfliktus artimiausioje kaiminystėje ir kitur, jeigu neskiriame tam pakankamai išteklių ir moralinės paramos. Aišku, čia yra didžiulis potencialas, kurio Europa galėtų užtikrinti pridėtinę vertę, sprendžiant tos klausimus klausimus europinių lygmenio, ne nacionalinių. Ir tikrai galėtumėm sėkmingiau užtikrinti saugumą mūsų piliečiams ir stiprinti taiką, jeigu visi apjungtumėm savo lėšas ir dirbtumėm iš vien. Atsižvelgiant į paskutinės diskusijas dėl mm, ES biudžeto performimo, akivaizdu, kad čia yra europinė Mm, pridėtinė vertė matoma ir todėl mes turėtumėm didinti ketvirtos mm, kategorijos lėšas. Aš manau, kad reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp prognozuojamumo, finansuojamumo, galvojant apie septyniarių metų laikotarpį ir nenumatytas situacijas, mes turime į tai sureaguoti. Aišku, pabėgėlių krizė suformavo didžiulį e, spaudimą ES biudžetui bendrai ir atitinkamom kategorijom ypatingai, todėl mums reikia krizių rezervo, kurio galėtume pasikliauti tokiais atvejais. Ir galiausiai reikia pabrėžti, kad Europos biudžeto vienybė yra labai svarbi ir ypač galvojant apie įvairių priemonių e, finansinių panaudojimą už e, jo ribų. Aš manau, kad tikrai turime pertikti štai tokias tris pagrindinės minti ir labai džiaugio, mintis ir labai džiaugiuosi e, bendradarbiavimu su pranešėju ir mm, manau, kad tikrai mes sėkmingai galėsime toliau dalyvauti dėrybose. Krišianas Prieda. Toliau GUNGL frakcija. Dėkuoju trumpai. Kaip žinia, yra. Ir nemažai e, besiskiriančių nuomonių dėl to, kokie kryptimi turėtų krypti mūsų bendra saugumo ir gynybos politika. Na ir ar, pavyzdžiui, čia reikėtų susitelkti į civilinę sritį, kovą su skurdu, humanitarinę pagalbą, o kiti. Taigi yra nemažai tokių, kurie norėtų, kad e, užsienio politika būtų grinai civilinio pobūdžio, tikslas būtų padėti krizių atveju Vėlgi, jeigu pažiūrėtume į tą naują programą, kuri tikslas yra paremti mokslinis tyrimus gynybos srityje ir tokiu būdu tarsi nutolstama nuo ES civilinio pobūdžio gynybos politikos. Na ir vėlgi išvardyta pranešime daug tų sričių, kurias reikia paremti klimato kata, žmogaus teisės, vystuma pagal, vystumosios pagalbos politika. Bet, pavyzdžiui, čia parašyta, kad jeigu kalba eina apie Europos kaiminystės politiką, vartama savoka renewed, atnaujinta vėlgi tai neatspindi e, to, kaip mes suprantame naują kryptį. Tai yra, kokio masto turėtų būti tie pamastymai dėl tos būsimos naujos krypties kaiminystės politikos rytyje, juolab, kad yra daug problemų, kaip pavyzdžiui, nepakankamas vystimas, žmogaus teisų pageidimai, ginkliuoti konfliktai, tai yra E, nepakankamos kaiminystės politikos išdava ir todėl dabar čia, čia siūloma m, plačiau formuoti šiose srityse gynybos ir saugumo politiką. Taigi kaiminystės politika savotiškai e, neužtikrina kaiminių šalių stabilizavimas ir todėl siūloma gynybos politikos šią srityje. Tai vėlgi dėl ketvirto, e, taigi tam, kad čia sakiau, nepritariu. Tačiau dėl ketvirto punkto pritariu, tai yra dėl pataikos, patikos fondų daug ką vertiname kritiškai. Na ir iš esmės tam nepritarė, tačiau vis dėlto norime pritarti raginimui, kad reikėtų užtikrinti platesnę patikos formų parlamentinę kontrolę. Dėkoju. Dėkoju, pona Liuzing. Mr. Castaldo. Ponas Castaldo, FDD frakcija. Eh, presidente, desidero ringraziare. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Panzerį už tai, kad jis atliko puikų darbą rengiant šį projektą. Mes sutinkame, kad reikalinga ilgalaikė, holistinė vizija dėl to, kas bus po 2020 metų, ypač kai na kalba apie lėšų mobilizavimą nenumatytom situacijom sustiprintas lankstumas yra labai svarbu, tačiau nepaimant pinigų iš tų sričių, kurias mes irgi norime tinkamai finansuoti. Mes galvojame, kad reikia didinti uh, DFP finansavimą tam, kad e, Europos kaiminystės priemonė galėtų būti geriau finansuojama, taip pat žmogaus teisų, vystomosios pagalbos finansavimas, kad pagerėtų. Prie ketvirtas punktas mes norėtumėm kalbėti bendrai apie patikos fondus parlamente, bet e, e, ypač galvojant apie pabėgėlių priemonę Turkijoje, mes pasisakėme prieš šią priemonę nuo pat pradžių Bet tikrai galvojame, kad reikėtų toliau diskutuoti apie ją, reikėtų labai atidžiai šį klausimą išanalizuoti parlamente. Penkta. Vidurio ir tolimieji rytai. Bei tokie klausimai kaip migracija, kas tokius reiškinius skatina, uh, taip pat pasirinkimo narystė įvairūs klausimai, toliau visą tai, kas e, neramina dėl Turkijos, atsižvelgiant į paskutinius pasikeitimus, mm, taip pat pasirinkimo narystė į pagalbą, kuri yra skiriama, pavyzdžiui, Jotkalnyjei, o šiai valstybei tikrai sekasi puikiai Ir, ir ne vien tik tai daugiau už daugiau, bet ir mažiau už mažiau yra vykdoma. Aš manau, kad tikrai galime pasidžiaugti projektu ir dėkuoju pranešėjui. Ačiū. Ačiū, ponai Kastaldo. Dar kalbės du nariai, e PPRFDD frakcijų vardu, frakcijos vardu atvarkuką. Ačiū pirmininkė, e, trumpai palankiai vertinu pono Pancer nuomonės projektą, jau dabar tai geras dokumentas, tikrai geras pagrindas tam, kad e, būtų parengtas labai veiksmingas dokumentas. Noriu pasakyti, jog labai svarbu, kad e, nustatytumėm iš pat pradžių prioritetus e, kitai DFP, kaip tik tai e, todėl pritariu e, raginimui didinti išteklius ir kad būtų daugiau lankstumo mechanizmų, ir ypač kai kalbama apie išorės finansinės priemonės pagal DFP. Akivaizdu, kad susidurėm su iššūkiais ir, aišku, turime tam tikrų užmojų išorės veiksmuose ir turime iš tiesų kovoti už tai, kad būtų didesnis išorės finansavimas išorės priemonėms. Kartu, aišku, Europos parlamentas turi vykdyti daugiau priežiūros e, ir turėtų vykdyti kontrolę. E, iš tiesų ne, neužtenka vien tik tai perstumdinti e, turimas lėšas, siekiant politinių tikslų. Mes turėtumėm susitelkti visgi į poveikį ir į naš, efektyvumą sprendžiant tam tikrus politin, politikos uždavinius priemonės turi būti e, pritaikytos e, prie dabartinių iššūkių, artėjančių iššūkių e, iš tiesų ir pasaulinio lygmenio, ypač mūsų uh, kaiminystėje, narystę siekiančioms valstybėms narėms ir iš tiesų tai turi būti suderinta, ypač tai pasakytina apie politiškai jautres rytas, kaip jau buvo paminėta, tai būtų kaiminystė ir um, narystės galimybės Europos Sąjungoje. Ačiū Rikukūnui, Džeimsas Karveris. Ačiū pirmininkė, iš tiesų. Uh, ne, nenustebinsiu pasakydamas, kad ne, ne kokios e, tos yra ambicijos ES užsienio politikos srityje, kalbant apie glaudesnę sąjungą, aišku, mano šalyje e, tai su to sunku sutikti, kadangi mes vykdėm kampaniją e, prieš narystę ES, dabar kalbame apie tą procesą kad būtų artimesnė ta sąjunga, na, bus, būtų viskas sunkiau, negu Junktinė karalystė pakeistų savo poziciją. Aišku, to, to, to tikrai nebus, vingiai judama yra prie federalinės Europos. Mes, ne, aišku, iki 20 metų mano šalis e, nebebus ES dalis ir nebeprisidės prie ES biudžeto. Ir visgi tai, kas yra numanoma, yra trumpalaikiai sprendimai. Tai iš tiesų e, e, reikia tikslingai numatyti finansavimą. Ir iš tiesų e, galbūt reikėtų sumažinti savo neokololinės ambicijas šiuo metu. Dėkui. Thank you, James Carver. We have one more speaker. Ačiū Jamesui Carveriui. Liko vienas žodžio paprašęs narys, ponas Šafhauser. Ačiū pirmininkė, kelios pastabos. Aš norėčiau pabrėžti paramos vystimusi efektyvumą. Tikrai galime konstatuoti, kad kai kuriuose valstybėse mūsų ES politika vaidina tokį svarbą vaidmenį, kurio nevaidina kitų valstybių pagalba, vaidmuo ir, ir tikrai kitos valstybės mūsų negalėtų pakeisti. Ir ypač aš kalbėčiau apie ilgalaikių investicijų fondą, visą tai, kas leidžia paremti vystimasi tam, kad uh, Mm, e, ypač Afrikoje vystimasis galėtų būti užtikrintas tinkama kryptimi. Tačiau, kalbant apie mm, plėtros priemonės, taip vadinamas, e, šiuo metu mes e, nelabai nežinome, koks e, Europos likimas laukia, tai nežinau, reikėtų galbūt persvarstyti būtent e, visų šitų priemonių efektyvumą, ypač kalbant apie plėtros politikos sritį. Tai aš norėčiau atskirti tos du skirtingus požiūrius. Tai yra, kai kalbame apie mūsų priemonę efektyvumą, tai yra vienas dalykas parama vystimusi, kur iš tikrųjų ES kartu su kitomis valstybėmis galėtų labai daug ką padaryti. Ir kitas Kitas dalykas tai yra štai tos plėtros priemonės, kur šiame šiolikinėme kontekste, man atrodo, mes esame atitrūkę nuo realybės, kurioje šiuo metu Europa yra atsidūrusi iš tikrųjų ir mm, tikrai mūsų tai visą tai, kas yra daroma per šis priemonės, netitinka to šio laikmečio reikalavimų. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Akivaizdu, kad ne. Tuomet toliau orientacinės tvarkaraštas pakeitimus galima teikti iki lapkričio 23.11 ryto. Afito komitete balsavimas numatytas arba 22-23 sausio 18 metų ir pagrindiniam komitete numatytas balsavimas vasario 22. Ponas Lancerė, ir jūs norėtumėt pasisakyti dar, nepastebėjau, prašom. Labai trumpai, pirmininkė, norėčiau visiems padėkoti, kurie, tiems, kurie kalbėjo. Esu tikras, kad rasime, kaip kartu dirbti ir laikysime jūsų paminėtų terminų. Norėjau kai ką pasakyti poniai Lozing gal e, ne visai aiškiai kalbėjau, kai kalbėjau apie atnaujinimą. Aišku, tai uh, galima at, atnaujinti ir viskas liktų taip, kaip buvo, bet ką aš turėjau galvoje, kad tai būtų pakeista, ta prasme atnaujinta, būtent tą norėjau pasakyti. Uh, Tačiau esu pasirengęs pakeisti formuluotės, kad, kad pane Liozing galėtų pritarti tam, ką aš siūlau. Dėkui. Ačiū. Ar būtų dar norinčių komentuoti? Akivaizdu, kad ne. Tai tuomet galime eiti toliau prie kito darbo atverkės punkto. Tai penktas buvęs darbo atverkės punktas, dabartinis šeštas punktas. Norėčiau pakviesti arčiau mūsų svečią. Once again, welcome. Thanks very much. Please. You're familiar with the yes. headset? Okay. okay, we now come to item number four. Na kągi, penktas darbo tvarkės klausimas. Džiaugiuosi galimybę pasveikinti užsienio reikalų komitete uh, E, pona Andrew Table iš Vašingtono instituto. Panas e, Tableris yra vidurio rytų specialistas, kuris e, dirbo Sirijos klausimais daug metų. Praeitą savaitę, kaip buvo minėta, vadovavau dviem Europos parlamento delegacijom į jungtinių E, tautų e, būstinę ir, ir į Vašingtoną, turėjom galimybę aptarti padėtį Sirijoje, taip pat ir su ponu e, Gutierišu. Galite įsivaizduoti, kad mūsų komitetas labai atidžiai stebi tai, kas vyksta politinė prasme Sirijoje spalio 22 dieną. Buvo nutraukta Daesh Rakos miesto okupacija. Tai padaryta bendrų pastangų įdėtų Sirijos demokratinių jėgų ir pasaulinės koalicijos kovojančios su Daešu. Ir aišku, Rakos miesto išlaisvinimas buvo labai svarbus žingsnis tiekiant panaikinti, likviduoti Daeš e, grėsmę Sirijoje ir Irake, taip pat ir grėsmę e, pasauliniai e, bendruomeniai. ES, aišku, yra pasaulinės koalicijos narė ir prisidėjo prie to, kad kad būtų sumuštas Daesh. Europos Sąjunga taip pat, e, aišku, padeda gyventojams, kurie yra nugintieji, teikia humanitarinę pagalbą. Ir uh, iš tiesų ir dabar yra būtina toliau ginti civilius gyventojus Rakoje ir uh, administracinėme e, regione, taip pat padėti pažeidžiamiems e, e, gyventojams ir aišku, ne, negalima apsiriboti šią pergalę, reikia pasiekti tvarios taikios Sirijoje, tai galima padaryti tik pasiekus politinį susitarimą, tarpininkaujant jungtiniams tautoms, žinoma, pane Tableriu, norėtume išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kokia padėtis Sirijoje politinė yra ir taip pat konkrečiai dėl to, kokias būtų paliknas alternatyvos, kurios prisidėtų prie e, taikos e, šioje šalyje. Ačiū komiteto pirmininkui, ačiū užsienio reikalų komitet už tai, kad e, skirite man laiko šiandien, ačiū už jūsų misiją į jungtinės tautas, ačiū už kvietimą atvykti kreiptis į jūs ir manau, kad ši tema tai tema kur e, turi nemažai bendrų interesų ir JAV, ir Europos Sąjunga. Aišku, apie tai, e, apie tai kalbėsiu šiandien, tai bus susijęs su Sirija, bet uh, E, reikėtų e, pasakyti, kad e, apskritai tai būtų susiję apskritai su poslinkiais vidurio rytuose, JAV politika. Gan neįprastai pasakytų, kad pastaraisiais metais yra ir gerų naujienų, aišku, vadinamosios islamo valstybės. Uh, E, žlugimas, e, ar e, galima sakyti, vyksta greičiau negu tikėtasi, tačiau visgi mažai tikėtina, kad jos kaip veikėjo nebeliks, kadangi iš tiesų išlieka tie patys veiksniai ir Sirijoje ir Irake, dėl ko atsirado. Uh, na, ši or, organizacija, ne, ne, galbūt negalima sakyti, kad demokratijos kaip tokios nėra, bet nėra įtraukties, iš tiesų visiškai nėra įstatymų viršenybės ir daugelį sričių ir Sirijoje, ir, ir, ir Irake iš tiesų. Uh, Vyksta de, reikšmingi demografiniai pokyčiai, aišku, uh, E, religinis susiskaldimas labai svarbus yra, ypač e, kalbant apie, apie sunitus. Uh, Net kalbant apie paramą Sado režimui ir Irako valdžio, valdžiai paramą, na, o bloga žinia yra tai, kad, e, aišku, e, Islamo valstybė praranda, praranda e, teritoriją ir tas teritorijas užima kitos pajėgos, kurios kovoja su Islamo valstybė. Ir, ir E, ir e, panas Makmasteris yra pasakęs prieš 15 dienų, kad 80 procentų pajėgų kovojančių su Islamo valstybėje, rytų e, Sirijoje, paprastai žemėlapį tai pavaizduota kaip tokia raudona ter teritorija, Sirijos valstybės vėliava pažymėta teritorija iš tiesų tai organizuoja Irano revoliucinė gvardija. Iš tiesų dėl to kilo nuostaba, kodėl taip vyksta ir geras klausimas. Iš esmės tokia yra būtinybė, kad e, trūk, trūksta e, Asado režimui žmonių, turim galvoje, e, kaip bandė susidoroti su sukilimu ir Ir žinoma, šios e, Irano remiamos e, jėgos, tai taip pat yra remiamos Rusijos aviacijos ir kaip tik tai todėl e, to, tokiam tokios įvailypės paėgos galėjo užimti vėl šitą teritoriją. Tokie yra pastebėjimai, pastebėjimai socialiniai žiniasklaidai, bet ką matom iš reakcijų rytų Sirijoje, uh, na, iš tiesų ir tai padėtų paaiškinti, kodėl susidarė e, tokios pajėgų grupuotės e, e, Sirijos vietos gyventojai šlėjasi prie vakarų remiamų pajėgų ir tolsta nuo Asado jėgų. Ir tai tarsi nelogiška yra, kaip pasakyta, kad kurdai labai stipriai įsitraukia ir tai nebus priimtina rytų Sirijos gyventojus. Jie tarsi. Uh, bus linkę tuomet šlietis e, prie Asado režimo, bet kol kas tai nepasitvirtino. Ir e, galbūt ir atsiranda tokių galimybių, kad e, rytų Sirijoje būtų galima daugiau dirbti priešinantis islamas. Bet aišku, karas Sirijoje yra nukreiptas ne tik tai prieš islamo valstybę. Tai iš tiesų ir Šiaurės Sirijoje tebe vyksta veiksmai ir ką matėm pastaruoju metu, esu tikras, kad jūs kalbėjote su, su, su savom kolegom, kad ir tu Turkija yra įsitraukusi kitoje srityje. Uh, Sirijoje ir per ateinančius mėnesius galbūt plėsis ten veiksmai ir taip pat stiprės karinis polimas pavasarį, kad būtų galima sutvarkyti su opoziciniam jėgom, ypač tom jėgom, kurios susijusios su, su Al-Qaeda. Be to, paminėtina tai, kad yra deskalacijos tarimas apie pietvakarių Siriją. Atrodo, kol kas vykdoma šitas sustarimas, tai gera žinia yra, tačiau visgi kyla klausimų dėl tvarumo šito sustarimo, tai ypač būtų susijęs su Izraelio. Uh, kišimasi giliau į konfliktą, tie, kas stebi, turbūt pastebėjo, kad nuo vasaros tai, tai stiprėja Izraelio nacionalinio saugumo paėgos, vyriausybė reiškia sus, iš tiesų susirūpinimą, kalbant apie Sirijos karą, ypač arčiau prie jų sienų. Visgi, uh, Gal šiek tiek pozityvių yra tai, kad deskalacijos pastangos pagerino padėtį toje srityje. Humanitarinė padėtis ir toliau baisi yra. Mirė daugiau negu pusę milijono, 250 tūkstančių žmonių e, laikomi dingę e, be, be žinios, priklausomai nuo to, kaip registruoti e, gretimuose valstybėse 4,5 milijonų gretimuose valstybėse, 1 milijonas prašo e, prieglopščio e, Europos Sąjungoje ir, ir, ir taip, taip toliau. pastangos spręsti krizės ir, jie, na, ir toliau strigusios yra tarp dviejų politinių procesų. Visų pirma, tai Ženevos procesas arba dėrybos Ženevoje, siekiant konstitucijos pakeitimo, surengiant rinkimus, pereinant nuo Asado režimo ir turbūt nereikia jums aiškinti, kaip ten viskas vyksta. Kartu vyksta ir kitas procesas, tai Astanos dėrybos, tai finansuoja E, e, Rusija, Iranas ir Turkija, jos vyksta lygirečiai dėrybose Ženevoje, kart, e, kartais denat ir tie abu procesai tarsi vyksta, bandoma siekti, kad prie stalo susijęstų įvairios šalės, kad būtų galima kažkaip tai politiškai susitarti ir, ir baigti karą. Tačiau, kalbant ir apie diplomatinį ir karitinį e, aspektą vis dėlto reikėtų pagalvoti apie tai, koks galėtų būti rezultatas e, ir kokią vietą jūs užimtumėte siekiant rezultatų. Čia pasinaudos tokia analogija. Manau, kad e, turėtum pagalvoti apie ankstesnę mūsų patirtį. Galbūt galėtumėm prisiminti filmą atgal į ateitį Ir čia kalbėčiau apie Irako 10-metį, Sadamo Huseino režimas, Bagdade, e, kurdų autonomija, Irako šiaurėje, šytų teritorija pietuose, o, o, o tai yra šalies dauguma. O tai iš esmės tai yra pasikartojimas ir galbūt tai padėtų įsivaizduoti. Uh, kaip galėtų atrodyti suskaičiusi Siriją. Tačiau yra tam tikrų svarbių e, skirtumų, ko ne, nebūtų galima pamiršti. Sirijos atveju Asado režimas yra kur kas e, silpnės karinė prasme, lyginti su Sadamo Kazimo režimu. Ir antras esminis skirtumas yra toks, kad e, Irano įtaka Sirijoje didėja. Sadamo režimo atveju taip, taip nebuvo tai buvo tik tais, kai buvo nuversas režimas 2003 metais, kalbant apie politiką, galiu žiūrėti tik tai JAV požiūrio tašką. Kaip žinote, JAV nori esu suvienytos Sirijos ir kad Asadas atliktų tam tiktą vaidmenį nuo vyriausybė ir sekretorius Sirijos Asadas taip, taip, taip paminėjo Ženevoje susitikęs su. su, su E, su pasiuntiniu, tačiau e, visgi tikslas ir jo turėtų būti toks, kad e, E, būtų tvariai susitarta dėl karo nutraukimo Sirijoje ir politinė prasme, siekiant e, pusiausvėros ir regioninė prasme, kad e, šalis regione nekovotų savo pakaitinių karų. Bet tačiau saugumo aspektas yra labai svarbus. Reikia saugios Sirijos, kur nebūtų reguliariai naudojami strateginiai ginklai, nes dėl to yra susitikti daugiau teroristų ir ko mums dar reikia. Reikia tokios Sirijos, į kurią galėtų sugrįžti pabėgėliai. Ir turbūt e, klausytojams čia netenka aiškinti, kodėl tai svarbu. Turint tai galvoje, e, dabar iš tiesų Azado, Asado režimo izoliavimas e, turi būti centrinės vakarų politikos aspektas. Reikia suderinti ES ir JAV sankcijas Sirijos režimui dėl cheminio ginklo naudojimo, kaip kad remintis išvadomis, kurias, kurias padarė tarptautinės organizacijos užsiemančias na, tuo kad nebūtų naudojami mechaniniai ginklai. Iš esmės JAV e, siekia e, neatšaukiamo e, perėjimo Siriją, reikia susikoncentruoti į stabilizavimą, aišku, ten, kur vakarų šalis turi savo agentūras, taigi ten, kur, kur veikia vakarų šalis ar per, per koaliciją kovojančią su Islamo valstybė, galbūt kitose sritise per NVO, nevyriausybinės organizacijos, kurios aktyviai veikia tai vakarų valstybė valstybės e, iš tiesų ir vaidino svarbu ir toliau tai turi daryti. Tai verta investuoti, kalbant apie rekonstrukciją ar atstatymą. Tos pačios taisyklės turėtų būti. E, e, tai turėtų būti vykdoma, kur vakarų valstybės turi savo atstovybės, bet kaip tai vyks, iš tiesų niekas dabar negali pasakyti. Asado režimui iš katrų ir tūksta išteklių atkūrimui Siriją, tai iš tiesų būtų galbūt gali, galimybė numatyti tarptautinės lėšas atkūrimui ir tai būtų dalis perėjimo pagal Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją 2254, bet esmė yra tokia, kad reikia judėti į priekį, negalima tiesiog laukti ir žiūrėti, kas įvyks už šitą procesą. Norėčiau jūs visus paraginti, kelti klausimus e, savo šalių e, vyriausybėms, e, ką mes norim matyti Sirijoje, kas būtų primtina, kas neprimta, koks geriausias kelias, kuris būtų uh, E, tinkamas e, ir mums visiems, ir Sirijos gyventojams. Dėkui. Ačiū Andrew Tabler už šį 12 minučių pristatymą situacijos Sirijoje. Keli kolegos nori pakomentuoti, užduoti klausimus į pirmąją e PP frakcijos vardu, pana Štetina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím, použijte sluchátka. Dėkui, ponė pirmininkė, e, ponės ir ponai. Ponė pirmininkė, prašau užsidėti ausines. Antras kanalas anglų kalbai. E, norėčiau padėkoti ponui Teibleriui už tai, kad taip puikiai nušvitėte padėtį, tačiau nepaminėjote vieno dalyko ir norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Ponas pirmininkas minėjo, jog raka jau išvaduota. Neseniai lankiausi Rūdžavą, lankiausi visoje šiaurinėje Sirijos dalyje ir žinau, kad e, kurdų e, milicijos kovotojai labai narsiai kovojo išvaduojant Kobaną ir norėčiau sužinoti, e, kokia yra kurdų milicijų, kurdų kovotojų uh, indėlis išvaduojant Kobaną, turint galvoje apskritai bendrą politinę ir karinę kurdų patirtį Šiaurės Sirijoje? Ačiū. Kaip jums būtų geriau, ar e, sugrupuokim klausimus, ar atskirai su, sugrupuot? Ponas Boštenaro, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, turiu kelis klausimus. Tai aš gal apsiribosiu dviem. Uh, Visų pirma, kiek įmanomas yra taikos procesas ir kaip sutaikyti tai, kas atrodo nesutaikoma. Žinant, kad yra dabar dvi skirtingos pusės konflikte su skirtingais įsipareigojimais, skirtingais įsitikinimais ir taip toliau. Uh, Antras klausimas, kokį vaidmenį Rusija suvaidins Sirijoje, turint omenyje, kad jų buvimas ten, e, ne tiek Sirijoje, tiek vidurio rytams yra labai svarbus. Ir iš tikrųjų didesnį nerimą kelia, galvojant apie viso regiono ateitį nei kad padeda Sirijai. Tai kaip Jūs galvojate, ES ir JAF užkirs e, kelią e, dar vienai nesėkmiai Sirijai? Nes mes, kai europiečiai, buv, ar, arba nedalyvavom tenai, arba tik tai o, e, žarstėmis aistringais pareiškimais dėl situacijos Sirijoje, tačiau nieko nedarėme, kad užkirstumėm kelią tai situacijai. Ačiū. Ačiū. Dabar Vasbelder, uh, KR frakcijos vardu dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, hartelijk dank ook, meneer Tendler. Uh, eh, ik volg uw instituut al. Mm, norėčiau padėkoti už ponui Teibleriui. Taigi, dar sėkiu, ponė. Pirmininkė, dėkoju, ponė Teipleri. Jūs atstovaujate institucijai, kurios veiklai jau daugybę metų skiriame dėmesio, informacija apie jūsų veiklą yra labai įdomi. Norėčiau konkrečiai pakalbėti apie Turkiją, Turkijos e, vaidmenį Sirijos konflikto kontekste. Norėčiau sužinoti, kaip yra su Al-Qaeda. Ar e, ji įgauna kažkokios paramos Turkijoje ir Turkija ir Al-Qaeda bendradarbiauja. Uh, keistas dalykas. Turkija um, tarsi bendradarbiaus su um, Al-Qaeda, kaip yra su Kremliaus įtaka. Bet to teko girdėti, jog jog Sirijos režimas tarsi yra linkęs leistis į kompromisą su kurdais ir ateityje to kompromiso mintis esmė būtų tokia, kad kurdai gautų autonomiją ir pavyzdžiui Kirkuko gali ateityje palaikyti ir Rusija, o E, jungtinėms tautoms teks pumpuoti 150 milijardų eurų tam, kad Sirija vėl būtų pastatyta ant kojų. Kai kurie vakarų diplomatai kelia klausimą, kaip visą tai finansuoti. Kartu reikia užtikrinti mūsų įtaką tam, kad galėtume dalyvauti vis, visame šiame procese. Taigi, kaip Jūs vertinate Rusijos ir Irano poziciją, ar jie ketina uh, užtikrinti savo įtaką ir kaip e, ketina prisidėti finansia, finansiškai ir kaip vėlgi tai atsilieps vakarų pozicijai. Greens. Ačiū dabar prie Lohbiller žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė, dėkuoju ponui Teibleriui už pareiškimą. Jūs kalbėjote apie cheminio ginklo panaudojimą. Kaip jūs žinote, yra daug daugiau karo nusikaltimų, nusikaltimų žmonijai vykdyta ten. Kaip jūsų nuomonė reikėtų tą klausimą spręsti? Tai ir, ir islamistai, kitos grupės tą, tos nusikaltimus vykdė e, Asado režimas. Mano šalyje, Vokietijoje, man atrodo, yra dvi bylos dėl nusikaltelių. Uh, kurie galėtų būti patraukti atsakomybin pagal visuotinę jurisdikciją, tačiau saugumo taryba, na, nelabai nori kaip ir tas bylas perduoti į tarptautinių pažymųjų bylų tribunolą. Tai ką Jūs galvojate, ar pereinamą laikotarpį ar po to, kai būtų galima tuos karo nusikaltimus spręsti? Ačiū. Dar du kolegos, ponas Kastaldo iš FDD ir tada ponas Schaffhauser. Chair. Ačiū pirmininkė, dėkuoju mūsų e, garbiam prelegentui už pasisakymą. Aš turiu porą klausimų. Mm, pone Tablerį, aš skaičiau jūsų mm, straipsnį. Uh, Edgates blogė rugsėjo 23 dieną šių metų jūs kalbėjote apie Sirijos vyriausybės ir, ir pajėgų keliamą pavojų ir visus galimus padarinius mm, vis, visam regionui, Iranui ir taip toliau. Ir, ir Maskvos pareigūnai, Irano pareigūnai kitaip apie tai galvoja, apie konfrontaciją tarp Asado Irako, Rusijos. Asadas kartu su Rusijos pagalba okupuotų 70 procentų teritorijos ir nugalėtų Nysis, bet taip pat ir visas ukarintas grupuotės, kurias remia Riadas. Tai ką jūs galvojate? ką JAV turėtų daryti dėl strategijos, diplomatijos ir kokie tolesni žingsniai būtų įmanomi. Uh, Na ir galiausiai kitas klausimas dėl Libano ministro pirmininko Haryrio e, ir e, princo Mohamed bin Salman e, ateimas į valdžią, ministro pirmininko sustatinimas ir, ir, ir princo ateimas į valdžią. Ką Jūs galvojate, galvojant apie paramą Sirijai, apie JAF, FTS? Monsieur... Ačiū, pana Kasteldo, pana Šefhauser. Merci beaucoup. Ačiū. Čia būtų įvairių pamastymų, aš laukčiau jūsų e, reakcijos. Visų pirma, tai yra suverenumo klausimas ir jungtinės tautos. E, kišimasis kuomet e, jam nėra jungtinių tautų paramos, destabilizuoja ir silpnina vakarus, mus. Aš galvoju ir apie intervenciją Irakė, ir Libijoje, ir Sirijoje. Nes jeigu mes įsikišam ten, bandome įsikišti, kokie tai bebūtų principai, ar tai būtų žmogaus teisų gynimas, už, už kurių dažniausiai yra slepiamasi, ta, ta, tas galios parodimas, na, mes galime, aišku, kitus kritikuoti, bet patys to patį daryti. Mano valstybė, pavyzdžiui, kažkada rėmė Anostrą, dabar mes žinome, kad tai yra teroristinė grupė. Amerikiečiai panašiai yra elgesi ir, mm, pavyzdžiui, mes puikiai žinome, Amerikos valdžia kažkada rėmė islamistus. Buvo ir ta mintis destabilizuoti Asadą, bet ar iš tikrųjų visuomet tikslas pateisina priemonės? Ir ar iš tikrųjų mes dabar galime kritikuoti Iraną ar Turkiją? Uh, kuri irgi lyg, lygiai taip pat pasinaudoja vairiomis valstybėmis, kad pasiektų savo interesų, ar, pavyzdžiui, Rusiją galime kritikuoti. Visų pirma, turime laikytis tarptautinės teisės principų, nes kitaip taikos nepasieksime. Tai, manau, būtų pirma pastaba. Antra pastaba. Jūs negalite kalbėti apie demokratiją, žmogaus teises, jeigu jūs ignoruojate tautos suverenumą, jeigu Asadas turi būti atmestas, nuverstas, tai čia yra Sirijos vidaus problema, tai ne mūsų problema. Tai gerai, galvokime apie tos procesus, įsivaizduokime rytos pasaulį, kur Kinija, Indija, tos įvairios galingos valstybės, kiekviena iš jų jiems ir pasinaudos kažkokiu tai pasaulio regionu savo tikslams. Ir tada kokia mūsų pozicija? Aš noriu iškelti štai tokį klausimą. Kalbant apie Siriją, jūsų manimų, kokie galėtų būti sprendimai, kurie leistų pasiekti taikos? Uh, Ir dabar aš kalbėčiau, aišku, asmeniškai nuo savęs, ne nuo frakcijos, kur tai man atrodo simpatiški. Nes, na štai, tauta, kuri kovoja prieš uh, islamo terorizmą ir sugebėjo savo zonoje tai pasiekti, ne, ne iš, be jokios pagalbos iš išorės, galbūt, aišku, tos pagalbos paramos buvo, bet, sakykime, savo zonoje sugebėjo tai padaryti, tai, man atrodo, turime paremti kurdus. Aš nemiu, aš, aš išsakau savo paramą kurdam. Dėkuoju. Thank you, Mr. Schaffhauser. Ačiū, ponai Šefhauser. Ar dar kas iš kolegų norėtų ką pasakyti? Ne, tai Tai buvo tikrai labai platus politinių požiūrių spektras, tai yra užsienio reikalų komitetas. Na ir dabar um, prašysime jūsų atsakyti kaip galima daugiau klausimų ar komentarų. Those, uh, address... Dėkui mm, už visus šios klausimus. Bandysiu kiek įmanoma geriau atsakyti pagal turimas dabartinės žinias. Dėl kurdų vaidmens uh, Rabak išvadavime, tai E, išvaduojant šį miestą iš islamo valstybės valdžios, aišku, kurdai suvaidino nenuneigiamą vaidmenį. Aišku, Sinijos demokratinės pajėgos SDF pagrindinį vaidmenį, tačiau po šios skiečių buvo VPD kartu su Sirijos ir iraniečių koalicija, kurie bendrai kovojo ir toje grupėje nustebino, uh, tačiau beveik intuityviai jiems pavyko geriau bendradarbiauti nei manome. Na ir tai gera žinia dėl jų, dėl to, kad jie bendradarbiavimo, dėl to, kad e, rytinėje Sirijos dalyje matėme, kaip šios dvi jėgos susivienijo ir kovojo su islamo valstybe ir tai yra, tai yra Tai yra tai, kas likė iš Asado režimo, tos pajėgos ir demokratinės pajėgos bendradarbiavo, tai yra geras dalykas, tačiau svarbiausia yra užtikrinti tą politinį discipliną, išlaikyti šį skėti, nes kai bus įveiktas bendras priešas įsis, tai bijau, kad įvairios grupuotės peržiūrės savo politinius prioritetus ir negaliu prognozuoti, kaip viskas atrodys ateityje. Manau, kad JAV ypatingai parems Sirijos demokratinės paėgas tam, kad būtų stabilizuojamos tos teritorijos, palaikys šias paėgas ir vietos tarybas ir būsimus rinkimus. Tiek dėl uh, būsimų politinių procesų artimuosiuose rytuose. Klausimas. Uh, ar įmanomas tas politinis procesas? Tai yra geras klausimas, tačiau viskas priklauso nuo to, apie kokį politinį procesą kalbate. Mano galva, pra, na tai beveik 17 metų dirbu ties Sirijos klausimais, artimųjų rytų klausimais daug ilgiau. Nemanau, kad iš esmės žmonės smarkiai keičiasi, kad vyriausybės smarkiai keičiasi, nebent jos priversus tai padaryti. Taigi, nežinau, ar bus būtinybė Asado režimui iš esmės keisti savo e, poziciją ir nemanau, kad e, ir opozicija atsisakys savo maksimalių politinių siekių ir tai yra pagrindinis iššūkis ir nenorėčiau būti Stefano Denistori padėtyje šią akimirką, nežiūrint jo visų pastangų. Manau, kad gerai pasitvirtino tarptautinis spaudimas ir jeigu pavyktų užtikrinti, kad JAV ir Rusija ir jungt, ES ir kitos paėgos toliau darytų bendrai spaudimą, tikiuosi, kad bus rezultatų. Tačiau manau, kad šis procesas bus sudėtingesnis negu įsivaizduojame. Vavome Rusijos vaidmuo šiame procese. Tai negaliu pasakyti, koks tas vaidmuo. Niekuomet nenorėjau kalbėti Rusijos federacijos vardu, tačiau noriu pasidalinti dviems pastebėjimis. Susitinkant užsienio reikalų ministrus iš Rusijos ir jo padėties, tai jie labai racionalus, puikiai išmano šios klausimus ir norėtųsi juos pasikviesti pas save į namus vakarieniai, tačiau jie labai malonų žmonės, tačiau kalbant su kitais susidaro įspūdis, kad jie kitaip žiūri į Siriją, skaitant ir karinius krizės sprendimą. Tai gali būti uh, gynybos e, ministerijos atstovai, taigi jie į tai žiūri skirtingai ir neįsivaizduoja, kokio rezultato jie siks. Kaip dabar suprantu, jie daro spaudimą tam, kad būtų pasiekta e, karinė pergalė ir kol kas mm, antrailė lyginant su diplomatiniu sprendimu. Na, taigi jie daro spaudimą Sirijoje. Na, tačiau vėlgi reikia galvoti, kad kitų metų pradės, prasidės e, pre, prezidento Putino rinkiminė kampanija kitą pavasarį, taigi rezultatas kol kas neaišku, nuo to daug kas priklausys. Uh, Taigi te, galiu pasakyti štai ką, kad nežiūrint įvairių teorijų ir spėjo, spėliojimų, tiesiog reikia pasimokinti iš istorijos. Jeigu pažiūrėsime JAV, uh, Sirijos politiką, uh, vadovaujant uh, Obamai, tikrai nepasitvirtino, buvo tiesiog katastrofa. Čia kalbu bendris vadovaudamasis jokiais politiniais sumetimais, tačiau vyko vienas iš plačiausio masto karinių konfliktų artimiausios rytuose, artimiausios naujų laikų istorijoje. Ir tai kelia pavo ne tik regioniam, bet ir europiniam saugumui. Taigi dėl šios priežasties tenka kvestionuoti. Uh, kiek e, JAV prisideda prie saugumo, Europos saugumo ir apskritai saugumo pasaulyje. Turkijos vaidmens. Taigi, iš kai kurių video įrašo galima spręsti, kad um, um, taip, Turkijos pa, pa, karinės paėgos atėjusios regioną, jas kartais lydi HTC, tai yra e, Alkaidos e, pajėgos, taip, Turkija kai kuriais atvejais žaidžia žaidimus, karinius žaidimus. Nenoriu e, teikti, kad Turkijos vyriausybė palaiko HTC, Ir nemanau, kad čia vadovavimasi konkrečia politika, tačiau akivaizdu yra štai kas, kad laikui bėgant e, dabar tarsi jau atsisakyta, e, bent, atsiprašau, neatsisakyta, bet prarado svarbą Turkijos darbo atvarkėje siekis nuversti Asado režimą ir Turkija atėjo konfliktą pirmą. Dėl dviejų priežasčių pirmiausia nori blokuoti Turkijos demokratinės paėgas ir um, e, VP G, nes jį vertinate kaip priešą, tai yra kurdų paėgas, o antra, Turkija nori kovoti su ekstremistais pačioje Turkijoje ir nori sieti, siekti politinio sustarimo sutinkamai ir su Rusijos sąlygomis. Kaip mums į tai žiūrėti, kaip elgtis? Čia geras klausimas, daug dėl to apie tai kalbama. Na ir pažiūrėkime tai, kas vyksta per pastruosius keletą mėnesių. Visi žiūri į Sirijos uh, tipus ir e, tikrai baisis įdutis daug žmonių praradė namus pabėgę, kai kas atvyksta Siriją su siekiu Siriją atstatyti, pažiūrėjau, Iranas, Kinija jau čia turi tam tikrų ketinimų, kurios kaiminės valstybės padarė pareiškimų, tačiau įdomu, kas už tai mokės. Noriu patikinti, kad JAV nemokės už tos šalies atkūrimą, kurį, e, sugro, kurią sugrovė Mm, Iranas, Rusijos federacija ir Sirijos režimas. Kitos administracijos gal tai vertins kitaip, tačiau dabartinė bendra mokestinė finansinė uh, JAV padėtis nėra ideali ir nemanau, kad kažkas ypatingai keistusi. Ir manau, kad daugelį ES šalių tai žiūrima panašiai. Tai čia nereiškia, kad kažkas nesikeis. Aišku, gali būti įvairių politinių procesų ir tai paskatins pokyčius. Dėl karo nusikaltimo. Tai yra puikus klausimas Yra daugybė priežasčių, kodėl šis klausimas nebuvo e, keltas anksčiau ir tiesiau. Kai kurios iš tų priežasčių yra susijusios su tuo faktu, kad daugelis aukšto rango asmenų mane, kad iškėlus karo nusikaltimo klausimą per nelik anksti, tai susiaurintų e, galimybės e, ponui Sadui išvykti iš savo šalies e, ir atsisakyti savo planų. Būtent tai buvo vienas iš sumetimų, nes aišku, kaltinimai dėl karo nusikaltimo gali gerokai suvaržyti įvairias galimybės. Tačiau karai tęsintis, daugėjant nusikaltimų prieš civilis gyventojus, pribrendo daug didesnė būtinybė kelti bylas, kaltinimus dėl karo e, nusikaltimų Sirijoje. Tai vėlgi tai sukompliuoja dar vienas faktas. Konkrečiai Tai gan rimtas argumentas, nes yra tarptautinių šalių e, subjektų, kurie įsikiša į konfliktą e, Sirijoje ir toks tyrimas leis, le, reikščia, jog reikės um, tirti įvairių šalių elgesį ir tai tik sukomplikuotų padėti. Norėčiau parakinti, kad jūs europinių lygių su kaiminimis šalimis dėtumėte pastangas tam, kad būtų patraukta atsakomybėn už šiuos nusikaltimus. Daug kas e, Asado režime mano, kad, e, na kągi, po konflikto viskas tęsis kaip likščiol. Tačiau reikia pasiūti signalą, kad taip nebus, bus nubrėžiama konkreti linija. Karo nusikaltimai bus persikimi ir galbūt tai pastumėtų į priekį ir patį politinį procesą. Bet vėlgi, čia teisės ekspertų prerogatyva. Klausimas, ko e, galima tikėtis iš JAV pusės konkrečiai. Turint galvoje, kad Irano, Asado, Rusijos aviacijos karinės pajėgas ir jų veiksmus Sirijoje, tai yra domas klausimas. Ir reikia nepamiršti štai ko, kad Asada palaikančios pajėgos e, atima teritorijas iš islamo valstybės ir atidžiau įvertinus tuos, tas teritorijas e, žemėlapse pastebėsi, kad čia savotiškai vos nemozaika susidėlioja. Na ir e, tai buvo veiksminga strategija kovojant su islamo valstybe, nes e, jos pėgose yra kovotojų iš visur, skaitant ir iš Irano. Taigi kol kas e, tos jungtinės paėgos veikia veiksmingai, tačiau ar tai padės e, veiksmingai užtikrinti tai, kad nežinau. Tikriausiai tai bus padaryti sunkiau, nebent režimo ir jo remėjams pavyktų pasiekti susitarimą, ko galima tikėtis iš JAV įtampa tarp JAV ir Rusijos federacijos, o tarp pat Irano ir Sirijos e, šių metų pradžioje e, buvo sumažinta po to, kai buvo bombarduojama Halčiampiukek, kaip žinia, šitų kovotojai užpuola um, konvojus e, važiuojančius į JAV bazę, kuri vykdo misiją pietinė dalyje, iš ten yra vykdomi e, oro išpoliai ir tai e, vėlgi dėl ir na ir Ir taigi. Paminėčiau uh, tą straipsnį, kurį jūs minėjote. Na, iš tiesų negalima galbūt briežti analogijos su antrojo pasaulinio karu, bet e, visgi iš tiesų e, e, JAV ir Sirijos demokratinės pajėgos iš, iš rytų, Iranas Rusija iš vakarų ir kai Rusija perėjo šitą jėgą, tai iš tiesų susiduria tos dvi jėgos ir dėtų konfrontacija tokia yra galimybė. Tačiau iki šiol JAV ir Rusijos federacija efektyviai dirbo, neskaluojant e, konflikto. Iš tiesų nenorime įsitraukti e, į karą su Rusija dėl Sirijos, turime svarbesnių klausimų, turime e, rasti komplek, labiau kompleksiškų, stabilesnių sprendimų arba turim ieškoti jų. Uh, na, e, dėl netikėto atsitinimo, tai aš nežinau, aš dėl e, Libano premjero atsitinimo, na, iš tiesų, kad e, iš tiesų sunito arabai nevyrėmė vyriausybės, tai iš tiesų nelabai ne pagelbėjo, turint galvoje įtampą tarp Izraelio ir. ir E, ir Irano, dėl e, e, Libano. Iš tiesų, galbūt tai perdėta yra, galbūt taip, bet visgi yra čia tam tikrų žinių, kaip vyksta karas toje Sirijos dalyje E, kalbant apie Libaną, tai jis labiau neprimta Izraeliui ir tai yra pasakė ir oficialiai neoficialiai, kad jie gins savo interesus ir tai nestebina. Na, dėl jungtinių tautų suverenumo tai tikrai įdomus klausimas, nes e, iš tiesų įvairios šalės įvairiai pateisino savo kišimąsi į Sirijos karą. JAV Ir e, tai yra salu, tai buvo prezidento Obamos sprendimas nusprendė nesikišti į karą Sirijoje dėl žmogaus teisų. E, sikišo tam, kad e, su, sumuštų uh, Islamo valstybė pagal 51 e, straipsnį, tad iš tiesų e, JAV e, kaip koalicijos dalis veikia Sirijoje dėl vienos paprastos priežasties, nes Asadas prarado savo teorijos kontrolę, kaiminė šalis pakvietė tam, kad mes sumuštumėm organizaciją, kuri užėmė šitą teritoriją. Ta organizacija traukėsi ir iš tiesų yra teisinės. Uh, na, pateisinimus imtis veiksmų Sirijoje ir tai yra tikras išbandymas, kai tai išlaikyti e, JAV e, e, veikia remdamas ir tarptautiniais įgaliomais, ir, ir savo įgaliomis, JAV pateisino ir pagrindė karą Sirijoje ir toliau taip daro remdamas įstatymais priimtais po rugsėjo 11-osios dėl kovos su terorizmu, tačiau dėja dabar Sirija. E, Sirija iš tiesų e, vyksta karas be sienų ir aš e, tikiuosi, kad arba atsiras Damaskė įtraukės nevyriausybė arba bus susiskaidžiusi ir organizuota Sirija ir uh, na, iš tiesų nebus įmanoma teisiškai pagrysti imtis veiksmų, siekiant stabilumo, kurio norim. Tai, tai bus sunku. Tai iš tiesų neatsakytas klausimas. Ir e, dar koks klausimas buvo dėl Asado režimo. Ar tai būtų vidinės klausimas? Na, e, Manau, kad tai bus sprendžiama pagal politinį procesą, taip pat gyvenant ir vykdant Ženevas procesą, galvojant apie konstitucijos pakeitimus, galvojant apie rinkimus, bet turbūt dauguma jūsų suvokia, kad e, galvojant apie procesų rezultatą, JAV politika konkrečiai ir kai kurių ES valstybių narių e, politika būt priklausytų nuo to, kaip elgsis atsakinga vyriausybė Sirijoje. Um, vykdama santykius su kaiminiam šalim, kaip jin uh, iš tiesų elgsis uh, savo vidaus politikos uh, atžvilgiu. Ir iš tiesų čia visai galimi skirtingi ke keliai. Ir labai svarbu pažymėti, galvojant apie JAV požiūrį, JAV įtaka Sirijos viduje nelabai buvo didelė, iš tiesų Sirijos Respublika niekuomet nebuvo JAV sąjungininkė ir turbūt niekada nebus. Uh, Tačiau kokia būtų Sirijos svarba, tai geografinė. Ir Iš tiesų, ji yra vidurike ir tai veikia visą regioną, viso regiono saugumą, visų vidurio rytų saugumą. Ir visi e, esam suinteresuoti tuo, kad stiprintumėm e, valdyseną e, ten. Na, turbūt nekalbam apie demokratiją, kaip asmuo aš tai, tai, tai remiu. Ir jav tai remia visame pasaulyje, bet suprantam, kad reikia imtis na, įvairių. Na, veiksmų, kad e, tai vykstų taikiau, dėja tai to nėra. Dabar turime tarpinius sprendimus, yra tokios pusinės priemonės, labai mažai politinės valios šių e, pusių e, kištis į tai, kas vyksta Sirijoje, siekiant tokio rezultato, kuris būtų įtraukesnis. Ir iš tiesų renkomės tvarką, o nestabilumą. Ir tai tokia išvada darau už diskusijų su Rusijos federacija ir, ir, e, e, ir gal, e, galbūt čia rusai ir amerikiečiai skirsis, bet kalbant apie JAV, tai pirmiausia stabilumas, o po to tvarka. O Rusijos federacija viską vertina kitaip. Pirmiausia, tvarka, po to stabilumas. Ir galbūt ir, ta, ir tie ir tie klysta, galbūt reikia kažkokio viduriuko. Uh, Galbūt e, reikia dirbti kartu siekiant stabilesnio rezultato. Bet jeigu grįžtume prie to, kas buvo, tai e, atsitiks taip, kad bus metamo daugybė e, lėšų į Siriją ir tie, tos lėšos nusijęs kažkieno kišenėse ir Sirijos žmonėm tai nelabai padės. Reikia E, tokios skaitingesnės e, sistemos, e, ypač ten, kur vakarų valstybės turi savo atstovybės ir tai mums padėtų efektyviau užspręsti ir mm, su mūsų problemas. Ačiū, Pabler, kad taip sistemiškai atsakėte visus klausimus užduotus gerbiamų kolegų užsienio reikalų komiteto narių. Visgi dar liko kelios minutės ir norėčiau paklausti, ar kas nors norėtų pasakyti. Pirmiausia, ponas Buštanaru, ne, atsiprašau, Čazas Tenokas. Prašau. Aš pirinkiu porą klausimų. Prieš penkerius metus, gal kiek naiviai, tuo metu aš pareikalavau, kad būtų pritaikyta zona, kur daudžiami skrydžiai. Aš suprantu metu, to, supratau tuomet, dėl, dėl karinių priežasčių buvo neįmanoma tai padaryti dėl e, sado visos žeminių raketų, kovinių visų priemonių sistemos ir tikrai niekas neturėjo karinės galės, tokios, kad tai padarytų. Tai ir per, per šiuos kelius metus sulaukiau įvairių komentarų, skirtingų komentarų. Jūs galvojate, kad būtų buvę įmanoma tai padaryti? Aš manau, kad tikrai buvo galima galbūt šimtus ir net tūkstančius gyvybių išsaugoti, jeigu būtų buvę įmanoma įmanoma tai padaryti ir, ir, ir galvojant apie visus žihadistus ir taip toliau. Kitas klausimas būtų dėl kurdų. Aš esu draugystė su Kurdistanu pirmininkas ir kai kurie žmonės pasitraukė dėl referendumo, dėl nepriklausomybės iš ten ir, ir, ir, ir šitų karinių grupuočių yra įvairūs ten veiksmai ir aš nežinau, jeigu islamo valstybė būtų bent jau vietoje ten su, su, įveikta. Ir tada SF ir VPG vis, ir, ir amerikiečių parma turint omenyje, kas būtų tuo met, kas galiausiai kam būtų pripažinta teisė į savo valstybę, ar yra kažkokia galimybė padaryti spaudimą Sadui, kad uh, kad būtų kažkokia tikrai realiai federalistinė, tikra e, valstybė sukurta, išsprendžiant įvairiausius klausimus. Thank you, Mr. Ačiū panai Tanakui. Toliau panas Freund. Uh, Ačiū. Aš norėčiau pratesti tai, ką jūs pirmai paminėjote dėl Barack Obamos politiko Sirijoje. Jūs nesakėte, kad, yra, kad tai buvo katastrofiška, tai manau bent jau jūs tai turėjote galvoje. Štai įsivaizduoju, jūs turėjote omenyje tą raudonosios linijos politiką, bet tikriausiai ne vien. Tai, mm, na ir aš taip mastau, aš, aš tuo metu irgi pakankamai atidžiai stebėjau visus įvykius. Ką jis būtų galės padaryti tuo metu? Taip, aišku, turint omenyje, kad raudonos linijos politika niekur nenuvedė, ką jis būtų galėjęs padaryti tuo metu, tai buvo didžiulis lausimas, ypač ir dėl to fakto, kad amerikiečiai buvo jau pavargę, kad jo buvo vėl įtemti dar vieną karą vidurio rytuose, realiai dar nesugebėjo pasiraukti, šiandien pasitraukė iš Afganistano. Tai aš galvoju, kokie jūsų būtų pasiūlymai, ar, ar jūs užsimėt apie tai tuo met? Ačiū. Case, Ačiū ponui Freundui, jei daugiau kolegų net pasakyti nenori, tai tada žodis ponui Tableriui. Ačiū. Na, čia tas žvalgymasis į praeitį, tai tarsi žiūrėjimas į krištolo rutulės, spėliojimai dėl ateities. Dėl neskraidimo zonos, na, taip, neskraidimo zona būtų išsaugus, padėjus išgelbėti gyvybių be jokių abejonių, net ir prieš Rusijos intervenciją Sirijos aviacija vykdė ampolius virš opozicijos pozicijų dėl ir bombarduojamos buvo ir ligoninės, ir kepyklos, ir kas tik ne. Tai iš tikrųjų žmonėms būtų bent kažkoks, tai kažkokia apsauga garantuota, prieglopstis kažkoks. Na, galvant apie to, in, galimas intervencijas, viena iš jų buvo politinė ta aplinka pozicijos e, regionuose, e, buvo daug susiskaldimo tuomet, aišku, dėl uh, pasidalymo, dėl kovinių e, gebėjimų tose regionuose, bet iš tikrųjų mm, neskleidimo zonos įvedimas bent jau kai kuriuose regionuose Sirijoje būtų garantavęs humanitarnę apsaugą bent tam tikrą ir politinis procesas būtų galėjęs pajudėti bent jau tos rytėje šiek tiek. Tai aš visuomet skeptiškai, aišku, tai vertinau, nes aš galvojau, kad galbūt visą Sirijos karą nebūtumėm galėję tuo išspręsti, nes, aišku, buvo daug įvairių problemų toje valstybėje, ypač galvojant ir, ir, ir, ir apie JAF ir, ir, ir kitų poziciją. Galbūt tai būtų davę rezultatą. Aš nežinau, kaip tai būtų įtakoję karo rezultatą, aš sunku spėlioti. Tačiau ką mes tikrai žinome, tai kad ta politika, kurios mes laikėmės, ir aš čia kalbėčiau apie Vašingtoną, e, prezidento Obamas politiką, mes žinome, kad atėjome prie dabartinės situacijos su ta politika. JAV teko atsakomybė šiuo klausimu ne vien tik tai galvojant apie humanitarnę situaciją, bet ir apie um, tai, kaip islamo valstybė plėtėsi, kaip uh, Al-Qaeda toj aplinkoje galėjo vystytis. Tai um, galiu pasakyti, nuo pat sukilimo pradžios visose Sirijos teritorijose, ir aš čia kalbėčiau jau iš amerikiečių požiūrio taško, visos tos teroristų organizacijos, kai, kai, kaip amerikiečiai taip įvrėžė, augo ir stiprėjo visose vietovėse nuo pat konflikto pradžios. Uh, Tai realiai tai buvo ta juoda skylė su sektų tarpusavio karais, regionalizuotais karais, kurie privedė prie visiško žlugimo Sirijos žmonėms. Uh, Ir aišku, JAV Sirijos santykiai e, tokioje buvo situacijoje, kuri nestebino. Viena iš išsakytų didžiųjų kritikų dėl JAV politikos buvo um, jos įsipareigojimai Sirijos demokratijos jėgoms ir judėjimai priekį. Ir priežasčių čia buvo daug. JAV turėjo alijansą su Turkija, Turkija yra NATO narė. Uh, Ir aišku, JAV tai visuomet buvo svarbi vertybė ir galvojant apie tą demokra tas demokratinės jėgas, tai realiai tai buvo tik tai priedanga Kurdistano darbininkų partijai. Tai nors JAV rėmė STF priešingai nei Turkija būtų norėjusi, buvo vis tik tai nerimaujama, kad tolesnė JAV parama kurdams gali kainuoti mums tai, kad mes prarasime Turkiją, kad ji taps Rusijos federacijos ar kažkieno kito sąjungininkė. Tai dabar klausimas dėl tolesnės paramos STF ir destabilizacijos grėsmės. Galvant apie įvairius aspektus, tai yra sudėtinga turime kurdų tautą kaip po tokią, tačiau jį politiškai susiskaldžiusi įvairias frakcijas, kaip žinote. Ir čia Sudėtingiausia dalis, galvojant apie kurdų politiką, būtų čia į, į, įsipaišyti į amerikiečių lego, sakykime. A, tai būtų VPG, visa ideologija, visa ir, ir tai, kad politinis bendradarbiavimas gali būti ribotas. Uh, Aišku, JAV turi atitinkamas e, normas tai ir, ir, ir jeigu jų turi laikytis. Ir aišku, kad e, ir, ir, ir ten žmonės e, išreiškia savo valią kojomis, ta prasme, išeina į SF regionus. Ir kaip ir kitų regione, aišku, čia yra taikomas pirago ir botago principas, aišku, tai yra tai jau nusistovėjusi klišė, aš suprantu, bet kalbant apie Sirijos politiką, aš nežinau, galbūt tai pasikeis. Uh, realiai mes niekada nesugebėm pritaikyti ir pirago, ir botago. Būna dažniausiai vienu metu piragas, kitų metų botagas. Ir čia galvojant apie e, šio laiko valdžią JAV, galbūt jie sugebės tą padaryti e, ir panaudoti visas priemonės, kurias mes turime. Bet žiūrėsime, Irano politiką prezidentas suformavo, dabar laukiame jo pozicijos dėl Sirijos. Aišku, Sirija susijusi su Irano, na, žiūrėsime. Aišku, JAV akcentas yra. Uh, užbaigti tai, kas buvo su islamo valstybė, perėti kitą etapą, žiūrėti kaip Iranas ypač, kokia bus tolesnė raida, taip pat ir poveikis į. Na ir dabar Obamos raudona linija buvo ta, per tą karą keli momentai, kurie privedė prie tokios situacijos, aišku, tai buvo dar ilgai iki raudonos linijos pritaikymo. 12 rugsėjais, man atrodo, būtent sprendimas Sirijos opozicijos neapginkluoti, laisva opozicija, man atrodo, tai vadinama, buvo sprendimas buvo regioniams sąjungininkams leisti padaryti tai, ką jam reikėjo padaryti be mūsų, be JAV dalyvavimo. Po to JAV sugrįžo, aišku, kai, kuomet jau pinigai buvo skirstomi įvairioms partijoms Sirijoje ir, aišku, tuo metu opozicijos situacija uh, labai buvo susiskaldžiusi ir dar sudėtingesnė. Ir dėja, tai aišku, dėja, kad taip viskas susiklosti, aišku, sudėtingiau tuomet buvo JAF ir Europoje viskas spręsti, bet, na, tokie buvo regiono sprendimai. Taip pat kitas buvo regiono dar sprendimas tą raudoną liniją nubriežti ir tai buvo tikrai labai blogas sprendimas, nes labai greitai po to, kai raudona linija buvo nubriežta, pristatyta, man atrodo, irgi tai buvo 12 liepą, rūpiutį, Asado režimas pradėjo naudoti uh, bent jau kiek jav žvalgybai buvo žinoma, vėliau kaip mes sužinojome iš faktų, kad cheminis ginklas buvo naudojamas nedidelė koncentracija ir buvo po truputėlį didinami kiekiai, žiūrint, kada mes užfiksuosime. Tai, tai buvo iki 12 rugsėjo. Ir 13 kovo jau. Um, žvalgyba ir atstovas Obamos administracijai paskelbė, kad viskas, raudona linija yra kirsta. Tai nuo 13 kovo incidento mm, e, rūpiūti e, 13, na, nežinau, kas vyko, yra įvairių teorijų. Kai kas kalba apie tai, kad, e, na, buvo tam tikrų minčių panaudoti karinę jėgą, kai kas sako, kad buvo kažkokie tai pokalbiai, tai. Tad, tad, tarp JAF ir, ir Bet tai, kad nebuvo įgyvendinta ta raudona linija, tai aišku, kad JAF įtaka ta, ne, nebuvo panaudota, išimtai buvo ir mūsų sutartiniai įsipareigojimai nebuvo paremti Sirijoje, tai suprantama, aišku. Uh, Galiausiai tai atitinkamai ir kainavo visą tai, ką kainavo Amerikai. Raudona linija būtų buvusi gyventa, aišku, tik tai su prezidentu Trumpu. Ir daug kas um, laukia būtent, kokia bus ją politika dėl Sirijos, nes iš tikrųjų, kuomet, kai, kai, kai sėdi su Sirijos atstovais ir kai faktus pristatai, uh, Ir kai, kai būna, aišku, kai, kai sužinai, kad mm, visą tai, visas tas rezervas buvo sunaikintas ir, ir po to kas, po to rankų paspaudimas, tai matome, kad raudona linija pritaikyta ir kaip bus, ar, ar toliau cheminės medžiagos bus panaudotos už Sirijos ar, ar ne. Uh, JAF, aišku, galėjo įtakoti rezultatą. Gaila, kad mes praleidome keletą esminių progų, kuomet tai buvo galima padaryti. Colleagues, no Dėkoju kolegams, atrodo daugiau pasabų nėra. Taigi norėčiau padėkoti ponui Teibreriu, jūs tai atvykote šiandien po pietų į mūsų snerikalų komitetą. Gavome labai įdomios, vertingos informacijos iš pirmų lūpų. Taigi linkime jums daug sėkmės jūsų uh, E, busimam darbe, koks jis bebūtų. Brangus kolegos, siūlau dabar daryti pertrauką iki 15 e, po 5, 15 minučių ir tuomet e, balsuosime dėl um, metinės saugumo ir gynybos politikos ataskaitos. Taigi, po 5.15.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 Gerbiami kolegos, siūlau pereiti prie septinto darbo atvarkės klausimo. Prašyčiau visų susėsti. Kas nenorėtų dalyvauti mūsų e, posėdėje, galbūt galėtumėt išeiti iš salės. Taigi, septintas darbuotojas klausimas metinę bendros užsienio ir saugumo politikos gyvenimo ataskaitą. Kadangi pranešėjas e, nieko nenori pasakyti, galime eiti iš karto prie balsavimo. Ponas, e, na, tai prašom. Pone pirmininkė, noriu pateisiūlyti pakeitimą žodžiu dėl 249 punkto ir trumpai paaiškinsiu, uh, kodėl. Nes situacija Kolumbijoje taikos procesą reikia ne vien tik tais uh, paremti, bet svarbu, kad ir FARC e, sukauptas turtas būtų perdotas mm, aukų žinioj ir tai galėtų būti e, ir, pavyzdžiui, jeigu būtų steigta informacijai apie tinklus, kuriuose dalyvavo FARC, tai jau būtų parama e, tiek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 That's it. This is my. Štai toks, tokį pakeitimą noriu pasiūlyti žodžiu. Well, as you know, I love surprises. Man patinka surprizai. Bandysime kiek įmanoma geriau susidoroti su šią situaciją. Atsiprašau. Uh, kalbėjausi su ponu NATO ir e, dėl jo pirminio pakeitimo, tai galėčiau palaikyti sakinį, kuriame pasakoma patvirtina dar sėki savo e, pagalba taikos procesui Kolumbijoje, kuris labai svarbus taikai e, Kolumbijoje ir regione, ir stabilumui regione. Palaikau šį sakinį. Taip pat palaikau ir tai, kad parlamentas ragina, kad visas FARC turtas, įskaitant ir pajamas iš narkotikų priekybos, būtų skirtas e, žalos aukoms atlyginti. Žalai aukoms atlyginti. Ar sutinkate su tokiu mano siūlymu? To... Taigi, į kokį kompromisas? 2, 13a. Dėkoju. SND, CR, liberalai, atrodo, visi palaiko. Dabar galime perėti prie balsavimo. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 35 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusieji. Pasitikslinkime elektroniniu būdu, taip apšilsime, balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta 28 už, 8 prieš. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikiusi, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikiusiai primta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikiusiai primta. Devidešimt penktas pakeitimas e, balsavimas dviem dalim. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 113 pakeitimas už, prieš, susilaikiusiai, pasitikslinkime elektroniniu būdu, balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikiusiai primta. Septintasis A kompromisas ir žodinis, pirmas žodinis pakeitimas. Už, prieš, susilaikiusioje, priimta. Tuomet 135 pakeitimas už, prieš, susilaikiusiai primta. 136 pakeitimas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 142 už, prieš susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 142, balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikiusiai primta. Devintas kompromisas už, prieš susilaikiusiai primta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikiusiai primta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaikiusiai primta. Dvyliktas kompromisas už, prieš susilaikiusiai primta. Tryliktas kompromisas. Atsiprašau. 226 pakeitimas e, už, prieš, susilaikiusiai Atmesta. Ponas Vautmant. Pakeitimas balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Primta. Du šimtai dvidešimt ketvirtas. Ponios Liuzink. Pakeitimas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 226. Už, prieš, susilaikiusiai primta. 227 už, prieš, susilaikiusi primta. Pasitikslinkime. Dėl 227 balsuokime. Basamas baigtas. Patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikiusiai primta. Dabar perikime prie 242. Pakeitimas, ponė Vautmans, kas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 242 pakeitimo, balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. Tryliktas A kompromisinis pakeitimas, įskaitant žodinį pakeitimą, kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. 14 kompromisinis pakeitimas už prieš primta. 14a pakeit, kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. 264 pakeitimas ponas Meserič už prieš primta. 266 nebereikia. Tuomet 262 e, Kristian Preda. Autoris, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. 299 pakeitimas už prieš susilaikiusiai primta. 18 kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. 19 kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. 20 kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. 20 kompromisas. 336 panios Lezink pasiūlymas e, už prieš susilaikiusi atmesta. 338 už prieš susilaikiusi primta. 341 už prieš susilaikiusi primta. 21 kompromisas už prieš susilaikiusi pasitikslinkime dėl jo elektroninių būdų, dėl 21 kompromiso. Balsuokime. Balsamas baigtas. 22 kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. Dvidešimt trečias kompromisas už prieš susilaikiusiai primta. 377 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Kva, citatas, pirmoji citata. Už prieš primta. Antroji citata. Už prieš susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime. Antras pakeitimas, tai yra antroji citata. Balsuokime. trijų, dviejų kolegų trūksta, vieno kolegos. Balsamas baigtas. Atmesta. Ketvirta citata. Už, prieš, susilaikiusiai, primta. Okay, because compromise 20... Kadangi patvirtintas 20 kompromisas, tai dabar gal nebereikia balsuoti dėl biudžeto komiteto nuomonės, taigi balsuojame dėl viso pranešimo projekto elektroniniu būdu. Balsuokime. Trūksta vieno kolegos. Balsamas baigtas. Patvirtinta. Dabar siūlau perėti. Pane, prašau, ponė Liozink. Savo frakcijos vardu mes parengėme mažumos ataskaitą ir ją jau perdavėme sekretariatui. Dėkuoju, ponė Liozink. Ir dabar Pasiekime aštuntą, dar, aštuntą darbo atvarkės punktą, metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendimo ataskaitos pranešės ponas Galeris. Ar norėtumėte pakomentuoti? Atrodo, kad ne. Tuomet siūlau iš karto perėti prie balsamo. Hello? So we come to compromise. Pirmas, pirmas kompromisas, kas už prieš susilaiko primta. 17 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 18 kas už, prieš susilaiko primta. 19 kas už, prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 36 pakeitimas iš dviejų dalių. Tiksliau iš trijų dalių. Dėl pirmos dalies kas už, prieš susilaiko priimta. Dėl antros dalies kas už, prieš susilaiko priimta. E, trečios, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 37 panios Liozing pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 38 iš dviejų dalių pirma dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antra dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. 39 pono Pikos, kas už, prieš susilaiko priimta. Primta. Trečias kompromisas už prieš laiko. Primta. Toliau. 409 pakeitimas Vano Karverio. Kas už prieš laiko. Atmesta. 51. Kas už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už prieš susilaiko primta. Penktas kompromisas. Kas už prieš susilaiko primta. Toliau 63 pakeitimas iš dviejų dalių. Bet pirmos dalies kas už, prieš sulaiko primta. Bet antros dalies kas už, prieš sulaiko taip pat primta. Šeštas kompromisas kas už, prieš sulaiko primta. Jei tai patvirtinta, toliau einame prie antro žodinio pakeitimo, kas už, prieš, sulaiko primta. Trečias žodinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko primta. Septintas kompromisas, kas už prieš susilaiko primta. 83 pakeitimas, kas už prieš susilaiko primta. 84 kas už prieš susilaiko primta. Aštuntas kompromisas už, prieš, sveiko, primta. Toliau 94, kas už, prieš, sveiko, primta. 95. Kas už, prieš, sulaiko, primta. 96. Kas už, prieš, sulaiko, atmesta. 99. Kas už, prieš, sulaiko, atmesta. 97. Kas už, prieš, sulaiko, atmesta. Šimtasis. Kas už, prieš, sulaiko, atmesta atmesta. 98. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 101 ir 103. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 102. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 104. Kas už, prieš, susilaiko, primta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, Primta. 114 iš dviejų dalių. Dėl pirmos dalies, kas už, prieš, sulaiko, primta. Dėl antros dalies, kas už, prieš, sulaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. 114 pakeitimas, antra dalis. Vote is open. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 115. Kas už, prieš, sulaiko, primta. 116. Kas už, prieš, sulaiko, primta. 117. Kas už, prieš, sulaiko. Reikės pasitikrinti dėl 117 elektroniškai, pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. 16 kas už, prieš, silaiko, primta. 119 kas už, prieš, silaiko atmesta. 10 kompromisas kas už, prieš, silaiko, primta. Toliau 129 kas už, prieš, sulaiko atmesta. 130 kas už, prieš susilaiko primta. 132, kas už prieš susilaiko primta. 183 atkrenta, 131 kas už prieš susilaiko primta. 133 kas už prieš susilaiko primta. 11 kompromisas kas už prieš susilaiko primta. Toliau pakeitimai 141, 142, kas už, kas už prieš sulaiko atmesta, 143, kas už prieš sulaiko atmesta, 144, kas už prieš sulaiko atmesta, 146, kas už prieš sulaiko atmesta, 147, kas už prieš sulaiko primta. 145 kas už, prieš suvaiko primta. 148 kas už, prieš suvaiko primta. 149 kas už, prieš suvaiko primta. 150 kas už, prieš suvaiko primta. 151 kas už, prieš suvaiko primta. 152 kas už, prieš suvaiko atmesta. 153 kas už, prieš suvaiko primta Atmesta. 154 iki 157, kas už, prieš, sulaiko, atmesta. 158 iki 163, kas už, prieš susilaiko atmesta, 164, kas už, prieš susilaiko atmesta, 165, kas už, prieš susilaiko primta, 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko atmesta primta. Toliau. 13 kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 184 ir 185 pakeitimai, kas už, prieš susilaiko atmesta. 187, kas už, prieš susilaiko atmesta. 186, kas už, prieš susilaiko primta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 198 pakeitimas, kas už prieš susilaiko primta. 199 ir 200, kas už prieš susilaiko atmesta. 201, kas už prieš susilaiko atmesta. 202, kas už prieš susilaiko atmesta. 204, kas už prieš susilaiko atmesta. 203, kas už prieš susilaiko Pasitikrinkime dėl 203 elektroniškai. Vote is open. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Primta. 205. Abstentions carried. 206, 207 and 208 in favor. Against. Abstentions rejected. 209 in favor. 209 už, prieš susilaikė. Mesta 15 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 219 pakeitimas kas už, prieš sulaiko atmestą. 220 kas už, prieš susilaiko priimta. 221 kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 222 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 223 kas už, prieš susilaiko priimta, 224 kas, dvi dalis, pirma dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta, 235 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Atmesta 238, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 237, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 236, kas už, kas prieš susilaiko. Priimta. 239. Gaila, kad atkrito. Tai buvo puikus pakeitimas. 240, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 241 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 242 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 243 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 244 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 245 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 246 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 247 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 248 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 249 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 250 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 252 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 251 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 253 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 255 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 256 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 254 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 257 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 17 kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 266 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 18 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 279 pakeitimas pono Peit, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 280 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 281 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 282 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 283 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 284 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 19 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 286 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. A dabar nurodomosios dalis, pirma, kas už, prieš, susilaiko, priimta du, kas už, prieš, susilaiko, priimta trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta penktas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Septintas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Devintas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dešimtas, kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. O dabar Galime perėti prie galutinio balsavimo dėl viso pranešimo su primtais pakeitimais. Prašom balsuoti elektroniškai. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Pranešimas priimtas. Sveikiname pranešėją. Frau Lösing, bitte. Im, um... Pone Lösing. Minority report and... Mano frakcija parengė mažumos ataskaitą ir joje perdavė sekretariatą. Hi, Michael. Vielen Dank, Frau Lösing. Dėkuoju, ponė Liuzink. Pereikime prie devinto darbo atvarkės punkto priemonės, kurie prisidedame prie stabilumo ir taikos nustatymas. Na ir pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjui Arno Dažon ir jis uh, pristatys savo poziciją dėl tos tyrimo, kuris buvo pasiektas per tarp institucinės darybas, kas, aišku, buvo tikrai džiugu. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai tik noriu pasakyti, kad mm, du reikalavimai, kuriuos mes buvome iškėlę dėl dėrybų trilogė, buvo patenkinti, taigi mes galime pasidžiaugti dėl tų dviejų uh, momentų, kurie mums buvo svarbus, tai yra parlamento pozicija buvo pripažinta, ypač dėl bendros deklaracijos, kuri e, bus prijungta prie teksto tai, tai, nuo komisijos tarybos ir parlamento, kur kalbama apie tai, kad bendradarbiavimo vystimas priemonė nebus naudojama būtent e, šitiems tikslams. Taigi mūsų reikalavimas pirminis buvo patenkintas. Mes tikrai labai džiaugiamės ir labai dėkoju e, visiems už parodytą pasitikėjimą. Thank you, Anu, and I would like to thank you for your excellent work. Dėkoju už puikų darbą, nes jums kaip pranešėjai tikriausiai nebuvo lengva dirbti ties šiuo sudėtingu klausimu, bet darybos puikio, puikios, ypač su taryba. Kągi, dabar galime perėti prie balsavimo. Atrodo, nėra daugiau norinčių pakomentuoti e, šį pranešimą. Tik vienas balsavimas, balsuokime. Of... 36 už, iš visų 36-36 esančių, 27 už, 7 prieš. Balsavimas balsavimas plenarinė sesija vyks e, lapkričio 29-30 dieną, po to uh, bus viešinama viešame leidinėje uh, e, gruodžio sausio mėnesį. Kiti klausimai niekas nesiūloma, kitas posėdis vyks lapkričio 13 dieną pusės 7 Strasbūrė. Posėdis baigtas, malonus vakaro.